siejame su atinti atmintimi, kuri yra nepaprastai svarbi šiandienos Europai ir ateities vizijos kūrimui. Nes kultūros paveldas apima istorijas, istoriją, pamokas išmoktas iš sėkmės, iš pasiekimų ir iš klaidų, iš karų, kuriuos e, mes išgyvenome, iš kovų, kurios vyko Europos teritorijoje. Tai yra labai svarbios pamokos Todėl Europos e, kultūros paveldo metų e, svarba itin didelė. Ir dabar kalbame apie labai svarbų Europos kultūros paveldo metų tikslą. Turime akcentuoti kultūros paveldo reikšmę ir tokiu būdu e, stengiamės e, sustiprinti savo vertybės ir tapatumą, priklausomybės Europai jausmą. Todėl labai svarbu, kalbant apie Europos kultūros paveldą, vertinti jį kaip bendrą turtą, bendrą resursą. Aišku, Europos kultūros metai taip pat suteikia progą geriau apsaugoti kultūros paveldą ir pagalvoti, kaip jį būtų galima lengviau perduoti ateities kartoms. Mes visi žinome, kad dabartinė padėtis yra tokia, kai kultūros e, paveldo sektorius ir kultūros administracija visose valstybės narėse susiduria su naujos, naujo tipo uždaviniais - globalizacija, skaitmenėjimas, kartų kaita, žinių perdavimas iš kartos į kartą tampa problema. Todėl dabar buvo nuspręsta imtis veiksmų Europos lygmenių, kad paremtume šį sektorių, kad turimus iššūkius lengviau galėtume visi kartu atremti. Taip pat turime pasakyti, kad piliečiai mus pasikvietė, im, pa, paragino tiksliau imti veiksmų. Pažiūrėkime Eurobarometrą. Europos komisija e, paskelbė jo rezultatus 2017 metų pabaigoje. Čia pamatysime pritrenkiančių labai įdomių skaičių Visų pirma, matome, kad europiečiams paveldas yra labai svarbus. 84 procentai apklaustųjų sakė, kad paveldas svarbus ir jiems, ir jų bendruomenėms. 80 procentų sakė, kad kultūros paveldas yra labai svarbus ES. 82 procentai yra įsitikinę, kad kultūros paveldas yra svarbus, nes jis padeda sukurti darbo vietų. 82 procentai didžiuojasi kultūros paveldu. O kas dar labai svarbu yra pastebėti, yra tai, kad 70 procentų didžiuojasi ne savo valstybėje esančių kultūros paveldų, jie didžiuojasi kultūros paveldų, kuris yra kitose ES valstybėse. Tai yra nepaprastai svarbu. Pažiūrėkime į Europos, ta, euro, europinio supratimo, europietiško tapatumo e, svarbą. Todėl Europos kultūros paveldo šūkis yra toks E, mūsų kultūros paveldas e, yra tai, kur praeitis sutinka ateitį. Taigi mes turime suprasti, kad kultūros paveldas yra svarbus ne tik svarstant praeitį, tai yra svarbus išteklius vertinant ateities galimybės. Mes sukūrėme kampaniją, specialias priemonės, interneto svetainę. Raginu jūs e, tą interneto svetainę aplankyti. Šiandien šioje diskusijoje mes detaliau pasvarsysime kai kurias iniciatyvas kurios yra orientuotos į šio sektoriaus sustiprinimą. Kaip galėtume geriau apsaugoti kultūros paveldą? Keletas skaičių rodančių pasiekimus. Kai kalbam apie įvairius renginius ir žmonių informavimą apie kultūros svarbą Europoje, turime pasakyti, kad esame užregistravę stebėtinus renginių skaičius. Daugiau negu 11 tūkstančių renginių viso Europoje vyko. Europos kultūros paveldų baigiamasis renginys įvyks vienoje gruodžio 6-7 dieną. Šiame baigiamajame renginyje bus apibendrinti galutiniai skaičiai, taigi renginių skaičius kasdien auga. E, apie mūsų, rengi, mūsų renginiuose dalyvavo 6,2 milijonai žmonių kol kas. Taip pat vyksta labai daug projektų, kuriuos remia Europos biudžetas ir nacionaliniai biudžetai. Ir tie biudžetai, e, e, tie atsiprašau, projektai yra vykdomi kaip Europos paveldo projektai. Apie 900 jų įvykdyta ES lygmenių ir 7900 nacionalinių lygmenių. Be to, 229 projektai buvo finansuoti iš e, kūrybingos Europos programos. Specialus biudžetas tam buvo skirtas, jis buvo įtrauktas į Europos e, kultūros paveldo e, juridinę bazę. Tie 29 projektai visų pirma buvo skirti tam, kad sustiprintume E, europietiškumo jausmą, kad pabrėžtume Europos kultūros paveldo svarbą. Per kultūros paveldą galime pabrėžti, kaip svarbu suprasti, jog priklausome Europai. Bet taip pat yra labai skirtingų finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, iš Horizonto 2020 programos. Aš turiu skaičių, bet e, mano kolegos jums dar daugiau detalių pateiks. Turėjome ir kitų fondų, pavyzdžiui, Erasmus, Europą piliečiams, ES struktūros ir sanglaudos fondai regionams ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, Europos kultūros paveldo metai tai yra, yra tikrai kolektyvinis darbas. Tačiau Europos kultūros paveldo metai neapsiribos kalendoriniais metais. Tai nėra kažkoks tai renginių, uh, renginių kolekcija, kas um, mus neramina. Tai yra galimybės siekti pažangos kultūros paveldė, e, galimybės e, atremti iškylančius iššūkius. Todėl Europos paveldo metai tuose ypatingas dėmesys yra skiriamas e, dirbai parengti ateičiai. Kalbant apie icebergą Mūsų darbas turbūt yra mažiau matomas, bet ateityje jis bus nepaprastai svarbus. Kuo grindžiamas šis svarbus e, darbas orientuotas į ateitį? Kur jo pamatai? Ogi svarbi diskusija, kuri vyko nuo maždaug 2014 metų ES lygmenių. Joje dalyvavo visos ES institucijos. ES taryba, komisija, parlamentas, visi suinteresuoti subjektai ir valstybių narių atstovai bei nacionalinės administracijos atstovai. Ši svarbi diskusija leido suformuoti visiškai kitokį kultūros paveldo supratimą Pavyzdžiui, dabar jau visi supratome ir sutarėme dėl to, kad kultūros paveldas turėtų būti vertinamas kaip holistinis reiškinys. Turime galvoti apie apčiuopiamą, neapčiuopiamą, skaitmeninį kultūros paveldo metmenį ir visą tą turime, visą tą turime daryti integruotai. Uh, E, turi būti dedamos pastangos iš kultūros ministerijų, profesionalai tą turi daryti ir tai yra labai svarbus pasiekimas, kuris leis mums visiems bendradarbiauti geriau. Kitas svarbus elementas, kitas svarbus nustatytas pasiekimas per diskusijas, per svarbės diskusijas, kurios vyko, yra tai, kad kultūros paveldas nėra našta, Tai yra išteklius. Jis atneša naudos tvarios plėtros visoms, visiems metmenims. Ekonomikai, aplinkai, visuomeniai bendrai ir, aišku, tai yra nepaprastai svarbus kultūriniai įvairoviai dalykas. Tačiau tam, kad ta nauda e, pasimatytų visose keturiose metmenyse, neužtenka tik tai viską užregistruoti ir surašyti. Reikia imtis veiksmų, reikia imtis iniciatyvos, turime dirbti labiau integruotai. Reikia pasverti įvairias politikos rūšis, kurioms yra kultūros elementas svarbus. Pateiksiu pavyzdžių. Europos lygmenių kultūros paveldas susideda iš kelių politikos rūšių - aplinkosaugos politikos, mokslinių tyrimų politikos, Tai jis svarbus turizmui ir žinoma, tai yra labai svarbus švietimui elementas. Jūs žinote, kad struktūrinių fondų dėka e, bus suteikta nemaža parama kultūros paveldui kaip svertui teritorijų plėtrai. Jeigu visų resursų ir galimybių nepanaudosime integruotai, iškils grėsmė, kad E, mes e, pasikliausime e, informacijos kaupimo, nesimokant vieniems iš kitų principų. Todėl aš ir paminėjau tą schemą, kurią parengė kultūros programa. Programa vadinasi Kultūros paveldas naudingas Europai ir aš paraginčiau jūs pažvelgti į šią studiją. Europa Nostra konsorciumas išanalizavo daugiau negu 200 kultūros paveldo poveikio studijų ir yra pabrėžta būtinybė imtis aktyvaus ir integruoto požiūrio į kultūrinį paveldą ir be to tai turime daryti holistiškiau. Kaip tai perkeliama Europos lygmenį? Pasitelkiamas mainstreaming konceptas. Jis yra įrašytas ES veikimo sutartyse. Be to, ES kultūros paveldo juridinėje bazėje apie tai yra kalbama. Taigi, juridinėje bazėje yra reikalaujama, kad Europos komisija dirbtų visuose sektoriuose ir išanalizuotų skirtingas sinergijas įvairiose ES politikos rytise. Turbūt galite įsivaizduoti, koks sunkus toks darbas. Kad jis pasiteisintų, kad jis iš tiesų funkcionuotų, mes sukūrėme labai sudėtingą valdymo sistemą. Štai čia valdymo sąranga, kuri yra numatyta ES kultūros paveldų juridinėje bazėje. Turime pasakyti, kad tai yra unikalus valdymo metodas. Europos kultūros paveldų e, metus valdo valstybės narės. Yra sukurtas nacionalinių koordinatorių komitetas, e, specialistai yra skiriami nacionaliniu lygmeniu. Jūs visi žinote, kad viskas, kas įeina į kultūros sritį, priklauso subsidiarumui. Taigi valstybės narės yra už tai atsakingos. Bet tuo pat metu egzistuoja galimybė koordinuoti veiklą ES lygmenių ir keistis informaciją tarp nacionalinių koordinatorių apie geriausią praktiką. Be to, turime devynės asocijuotasias valstybės. Tad savo veiklos neapsiribojame, nepribojame ES sienomis, dalyvauja ir devynios kitos valstybės kultūros paveldo metuose. Europos parlamentas yra visateisis dalyvis, jis dalyvauja komiteto darbe, kalbu apie nacionalinių koordinatorių komitetą, Europos parlamentas taip pat dalyvauja Nirčia Diakonu posėdžiuose. Nirčia Diakonu yra to komiteto e, narys. Be to, parlamentas dalyvauja kitose svarbiose komitetuose, e, kurie sutelkia visus pagrindinius subjektus kultūros politikos rytyje. Kalbu apie pagrindinius kompetencijos tinklus, platformas ir be abejo kalbame apie svarbes tarptautinės organizacijas, tokias kaip e, UNESCO, Europos taryba, ekron ir panašiai. Be abejo, e, svarbus dalyviai tokie kaip Europa Nostra yra įtraukti, taip pat tai yra vienas iš stipriausių e, variklių, galime pasakyti, suinteresuotų subjektų komitete. ES atstovybės ir delegacijos taip pat dalyvauja. Ir aišku, yra užmėgst, ryšiai su kitais komitetais, pavyzdžiui, regionų komitetu, ekonominių socialinių komitetų, Europos taryba taip pat visuomet dalyvauja. Valdytojų centre yra kultūros ir švietimo generalinis direktoratas. Tai yra šio sudėtingo mechanizmo koordinatorė. Bet koordinatorius Be to yra atsižvelgiama į labai svarbų kitą elementą - jaunimo, kultūros ir sporto. E, tas elementas įeina į mūsų generalinį direktoratą. Tačiau, kaip matote, tokių yra ne vienas generalinis direktoratas, kuris su mumis bendradarbiauja. 19 tarnybų iš viso sutelkė jėgas Europos kultūros paveldo metuose. Informacija, kurią gavome iš suinteresuotų pusių sureaguojant į mūsų veiklą, e, rodo, kad daug kas traktuoja šiuos metus kaip svarbu pasiekimą ES. Vadinasi, mes visi puikiai bendradarbiavome ir galiu pasakyti, kad entuzijazmo netrūksta. Tam, kad galėtume įgyvendinti bendrus planus ir tikslus, kad jie būtų iki šių metų pabaigos įgyvendinti, Mes išskiriame dešimt vadinamų Europos iniciatyvų. Šiandien aš kiekvienos jų jums nepristatinėsiu, nes laiko neužtektų. Sutelksiu dėmesį į tas iniciatyvas, kurios yra svarbiausios parlamentui ir šiai diskusijai. Aš ką tik sakiau, kad e, greta dešimties iniciatyvų, kurias aš paminėjau, e, yra paminėti generalinių direktoratų sutrumpinimai. Čia yra mūsų žargonas, todėl aš padėsiu jums jį suprasti. Dešimt Europos iniciatyvų yra suskirstytos į keturis ramščius. E, aktyvumo ramstis, tvarumo, apsaugos ir inovacijų ramstis. Aktyvumo ramstyje pastangas sutelkėme į jaunąją kartą, kuri paveldės kultūros turimą paveldą. Ir todėl labai daug mūsų veiksmų yra nukreipta į, pavyzdžiui, švietimą, į e, dvinių sistemų atverumų galimybių panaudojimą, solidarumo korpuso galimybės ir panašiai. Todėl mes ir sukūrėme tvirtą bendradarbiavimą šiame ramstyje su keletu generalinių direktoratų. Tvarumo ramstis Jis yra labiau orientuotas į tai, apie ką aš anksčiau kalbėjau, kaip mes galime užtikrinti, kad e, kultūros paveldo veiksmai sukurtų tvarios plėtros garantijas. Pavyzdžiui, mes čia labai gerai glaužiai bendradarbiavome su GRAU generaliniu direktoratu, su aplinkosaugos generaliniu direktoratu. Mūsų kolega iš e, Envi generalinio direktorato jums paaiškins, mokslo tyrimų generalinio direktorato atstovas taip pat irgi papasakos, ką jie veikia ir taip toliau. Toliau apsaugos ramstis ir inovacijų ramstis. Dėl šių dviejų ramščių aš pateiksiu daugiau informacijos. Visų pirma, labai trumpai, tvarumo ramstis. Šiuo klausimu aš noriu tik trumpai Jums pasakyti, Kokia yra e, viena iš svarbiausių iniciatyvų dabar mūsų rengiamų? Mes norime sutelkti dėmesį į tvarų kultūros turizmą. Jūs turbūt patys įsivaizduojate, kad turizmas yra labai svarbus e, vietos plėtrai, bet taip pat mes žinome, kad turizmas turi būti vykdomas subalansuotai nes per didelis turizmas gali būti pavojingas kultūros paveldui. Todėl mes ir skiriame labai daug dėmesio šiai temai. Ir tiesą sakant, yra grupė valstybių narių ekspertų, kurie diskutuoja tą temą, keičiasi geriausią praktiką ir teikia rekomendacijas dėl tvaraus kultūros turizmo. Ta informacija bus prieinama šių metų pabaigoje. E, tas rekomendacijas e, galėsime jau Vienoje gruodžio 7 dieną per konferenciją peržiūrėti. Pafos spalio 25-26 buvo pristatytas jau reguliariai tos išvados, preliminariai tos išvados. Dar vienas svarbus ramstis - apsaugos. Šiame apsaugos ramstyje Aš šiek tiek daugiau dėmesio skirsiu vieną iniciatyvai, kuri vadinasi paveldo tausojimas, kultūros standartų uh, e, kišimus į kultūros paveldą sukūrimas. Tiesa ta, kad Europa yra žinoma kaip uh, aukštos kvalifikacijos e, kultūros sa paveldo saugotoja. Taip pat tiesa, kad mes jau ilgą laiką nekalbėjome uh, apie kai kuriuos pagrindinius principus, apie tai nevyko jokių diskusijų. Ir mes e, negalvojame apie tuos principus dinamiškai. Ir dabar mes e, pirmą kartą turime galimybę visi kartu aptarti, kas mūsų akimis yra kokybė. Aš norėčiau tą pilkąją zoną panagrinėti. Ką šiandien, šiandien reiškia autentiškumas Europai, kai mes bandome įsikišti į kultūros paveldą. Ir ypač kiek ta kokybė yra svarbi, kiek svarbu yra aiškiai pasakyti, kokiu kokybės principu reikia laikytis, kada ES fondai gali būti panaudoti kultūros paveldui apsaugoti. Tai ypač svarbu, jeigu atkreipsime dėmesį į kultūros paveldo standartinimą, kai yra panaudojami fondai e, skirti kultūros paveldui, e, kurių pirminis tikslas yra kitoks iškyla grėsmė, kad kultūros paveldo sričiai klius mažiau dėmesio. Todėl Europos parlamentas, ir aš noriu pabrėžti, e, Europos parlamentą, nes ponas Diekonu buvo 2015 metais Europos parlamento rezoliucijos autorius. Ir parlamentas pabrėžė poreikį sutelkti dėmesį ir diskutuoti apie kultūros paveldo kokybę Europos lygmenių. Ir svarbiausia, komisija buvo paprašyta, kad į e, kitų, kitos kartos struktūrinių fondų e, sistemą įtraukti privalomą finansavimo sistemą e, kultūros paveldo projektams Latvijos pirmininkavimo metu buvo suorganizuota konferencija 2015 metais, kurioje buvo kalbama apie būtinybę sukurti geresnę sinergiją ir geresnę sąveiką tarp šio laikinės, moderniosios architektūros ir dizaino ir kultūros paveldo išsaugumo. Ne visuomet tai vyksta harmoniško dialogo kontekste. Europos kultūros paveldo metai tarp savo tikslų iškėlė diskusijų skatinti diskusiją, mokslinius tyrimus ir keistis gerą praktiką apie e, konservavimo, saugojimo, e, novatoriško pakartotinio panaudojimo ir kultūros paveldo stiprinimo kokybės. Taryba dar kartą pabrėžė, kaip svarbu tą daryti. Taryba patvirtino išvadas, kuriuose buvo skatinamas dar kartą kultūros paveldo e, panaudojimas platesniam kontekstui E, bet buvo pabrėžta, kad tas faktas, kad mes e, propaguojame e, kultūros paveldą, nereiškia, kad mes turime pamiršti kultūros paveldo vertybės. Europos komisija ketina įvertinti ES politiką ir atsižvelgti į tiesioginį ir netiesioginį uh, poveikį siejama su Europos kultūros paveldo išsaugomu. Taip pat yra kalbama apie būtinybę sukurti kokybės gairės, užtikrinant, kad ES investicijos nesumažintų kultūros paveldo e, vertės arba joje nepakenktų. Taigi Europos komisija tą temą pradėjo dirbti ir jau yra sukurtos darbo grupės, e, kuriuose dirba vairūs ekspertai, skaitant ir elektroninės komercijos, elektroninės prekybos ekspertai, jie dirba uh, E, atvirumo ir skaidrumo dvasioje. Mes kaip ekspertų grupė pradėjome dirbti, nes darbas e, gali būti vykdomas tik tarp ekspertų. Tačiau šios grupės tikslas e, sukurti rezultatą, kuris būtų visiems prieinamas ir visą apimantis rezultatas turi būti suprantamas ir nespecialistų. Visų pirma todėl, kad uh, siekdami propaguoti integruojantį ir aktyvų požiūrį į kultūros paveldą, kokybės principus įgyvendina dabar daugelis, ne tik ekspertai. Toks yra kalendorius, e, keletas ekspertų posėdžių yra numatyta ir mes jau parengėme pirmosius dokumentų projektus. Tas dokumentas bus aptartas e, lapkričio 22-23 Venecijoje labai greitai po šios diskusijos komisija ketina pradėti viešasias konsultacijas šią temą. Kas dar svarbu? Ir tai yra ženklas rodantis, kaip mes dirbame e, su skirtingais generaliniais direktoratais. Horizontas 2020. Ta programa 2019 metais parems socialinės platformos kurioje dalyvaus ekspertai ir suinteresuoti subjektai darbą ir mes galėsime keistis nuomonėmis. Po to, kai mes susitarsime įkurti tą pirmąjį dokumentą dėl kokybės principų Europos lygmenių, diskusija tęsis ir ją paremsime per horizontą 2020. Štai čia konferencijų datos ir dar daugiau detalių apie konkursą, kuris yra paskelbtas. Socialinės platformos e, konkurso paraiškų teikimo e, terminas yra 2019 metų kovo mėno. Dar vienas dalykas - paveldas, kuriam kyla rizika - kova su nelegalia priekyba kultūros prekiamis ir e, pavojumi iškylančių e, E, paveldo vietose. Pagal šią iniciatyvą, kaip matote jau šiame pavadinime, mes žvel, vertiname dvi skirtingas perspektyvas. Visų pirma, stengiamės e, spręsti labai svarbę nelegalios prekybos kultūros prekiamis problemą. Kitas dalykas - reikia pagerinti galimybės paveldo vietovių e, žalojimui sumažinti rizikai, kurį joms iškyla sumažinti. Kalbant apie kovą su nelegalia priekyba, jau žinote, kad yra keletas. Bet Europoje jau yra teisinė bazė tų klausimų. Tačiau teisinė bazė, egzistuojanti teisinė bazė, ta, kuri veikia dabar. Ypač trys pirmieji dokumentai, kuriuos aš įtraukiu į savo dosiją. Ji yra labiau skirta būtinybėms išvengti, kad Europos kultūros paveldas nebūtų eksportuojamas iš ES nelegaliai. Nes kol kas mes dėmesį sutelkdavom į mūsų kultūros paveldo apsaugą ir stengiamės e, šio paveldo išbarstimo išvengti. Stengiamės išvengti tokios nelegalios kovos ES. Tačiau e, veiksmai artimuosiuose rytuose parodė, kaip svarbu kovoti už tai, kad kultūros paveldas iš skirtingų pasaulio dalių e, nebūtų nelegaliai parduodamas ES. Todėl Europos komisija pasiūlė reguliuoti kultūros prekių importą ir tas pasiūlymas dabar yra svarstomas taryboje ir parlamente. Ir tikimės, kad jis bus patvirtintas 19 metų pirmajame ketvirtyje. Tačiau, kaip mes sakome, e, reikia, kad įstatymai taptų realybę. Todėl mes teisinę bazę turime papildyti mokymais ir gebėjimų gerinimu. Todėl bendradarbiaujame su UNESCO organizacija, ypač įtraukdami Europos meno rinką E, meno rinkos veikėjus, e, informuojame apie e, kovą su, prekyb, kovą su nelegalia prekyba ir teisės saugos pareigūnus taip pat šiuo klausimu rengiame, nes jų vaidmo labai svarbus. Mes tai kaip tik dabar kūrėme vadovėlį, kuris labai greitai jau bus visiems prieinamas ir taip pat bus numatyto elektroninio mokymosi galimybių. Tuo pat metu mes stengiamės sukurti įrodymų rinkimo e, gerinimo geresnė sistema. 2019 metais e, ši veikla e, bus paremta iš Horizonto 2020, kuriame yra šeštoji socialinė platforma vadinamoji susijęjama su, siejama su kultūros paveldu ir nelegalia prekyba kultūros prekiamis. Uh, O 2019 m. kovo mėnesį bus atlikta studija apie nelegalios priekybos kultūroms prekiamis ES mastą ir naujų technologijų pasitelkimą kovai su šiuo reiškiniu. Kol kas mes nepakankamai žinome, kad galėtume deramai kovoti su nelegalia priekyba. Taip pat mes labai daug dirbome, bandydami plačiau pasverti bendrosios rizikos vertinimo, nustatymo galimybės. Todėl komisija atliko studiją, kaip apsaugoti kultūros paveldą nuo stichinių ir žmogaus sukurtų katastrofų. Aš studijos rezultatus, jeigu norėsite, galėsiu pateikti. Šios studijos tyrimas prisidėti prie kultūros paveldų integravimo į nacionalinių e, gamtos katastrofų rizikos mažinimo strategijų kontekstą. Žinote, kad valstybės narės tokias strategijas kuria. Rizi, e, katastrofų valdymo sistema dažnai nėra siejama su kultūros paveldo apsauga. Todėl ką mes dabar darome? Mes surinkti, stengiamės surinkti visą turimą informaciją, pasverti visus atliktus mokslinius tyrimus, kurie yra atlikti Europos lygmenių, yra labai svarbių faktų nustatyta, kurių mes kartais tiesiog nenaudojame. O be to, Dar e, sutelkėme visas turimas strategijas ir priemonės valstybėse narėse, nes matėme, kad labai svarbu žinoti, kas e, kiekvienoje valstybėje narėje vyksta. Ypač, kaip žinote, mes labai glaužiai bendradarbiavame su ECO ir turime Europos civilinės apsaugos sistemą. Todėl labai svarbu žinoti, kas egzistuoja valstybių narių lygmenių, kad galėtumėm sukurti geresnį bendradarbiavimą Europos lygmenių. Dabar aš paminėsiu tik tai faktą, kad šiame kontekste labai svarbus yra Grau generalinio direktorato darbas. Kopernikus. Nepaprastai gera priemonė mes galime pasinaudoti. Mm, Mano kolega jums geriau paaiškins apie tai. So, for, one, for what regard the better management. Taigi, kalbant apie geresnį kultūros paveldo valdymą, mm, tyrimų rezultatai ir tai, ko galime išmokti iš tų tyrimų, uh, Tai iš tikrųjų rodo, kad galima gerinti koordinavimą visais lygmenimis, tai yra ir europinėme lygyje, ir e, nacionaliniais bei regioniniais lygmenimis. Na ir tiesąkant, trūksta e, atsakomybės suderinimo nuo politikos formavimo iki praktinio taikymo. Ir kai kada tie dalykai iškyla todėl, kad dabar kultūros paveldas laikomas na, ne pirmailių dalykų. E, Taip pat mes pasidomėjome labai įdomių ir svarbių žinių bei informacijos šaltinių, kurį e, mokslinio tyrimo generalinio direktorato mūsų kolegos e, parengė. Ir praktiškai šita informacija leidžia mums e, tinkamai tvarkyti tą kultūrinį paveldą, kuriam dabar kyla įvairios grėsmės. E, Na ir turbūt kitas skaidrės aš praleisiu, čia per daug detalių. Dar vienas svarbus darbo baras yra um, tikslinių schemų plėtojimas. E, iš tikrųjų tai yra svarbus dalykas, kadangi mes žinome, kad uh, paveldo apsaugos um, ekspertai uh, Europoje turi puikias mokyklas, puikius uh, tam tikras kultūrinės kultūros apsaugos, kultūrinio paveldo apsaugos centrus, tačiau ir tie ekspertai, tiek specialistai susiduria su tam tikrom grėsmėm. Viena iš svarbių tendencijų yra tas faktas, kad labai sunku žinias ir kompetenciją perduoti iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, viena tos faktas, kad nacionalinė administracija paprastai negali samdyti naujosios kartos atstovų, uh, o tuo tarpu senosios kartos specialistai išeina į pensiją, e, atsiranda tam tikra perdavimo spraga, tai yra neįmanoma tų žinių perduoti jaunesniems kartoms. Dar viena problema yra ta, kad paveldo apsaugos ekspertai nėra tinkamai parengti, pavyzdžiui, skaitinėje revoliucijoje, su kuria mes susidurėm, nėra apginkluoti reikiamis priemonėmis, e, nėra įvaldę skaitmeninių įrankių, pavyzdžiui, kad ir e, įvertinant, tarkim, muziejų lankytojų patirtį, atsiliepimus ir panašiai. E, dar vienas dalykas, kurį netrukus mes pristatysime vienoje, tiesąkant, tai yra e, būtent šitos apžvalgos, šitų pamastymų rezultatai, e, tam tikros rekomendacijos, kaip reikėtų reaguoti iš šitos iškylančius uždavinius ir iššūkius ir vėlgi siūlomas priemonės tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu. Dar turime vieną iniciatyvą, kuri yra taip pat svarbi, bet labai greitai ją peržvelgsiu. Tai yra paveldas visiems. E, čia kalbam apie tai, kaip reikėtų įtraukti vietos bendruomenės, kad jos geriau suprastų kultūrinio paveldo vertę ir e, šitos dalykus mes e, platiname taip pat ir per Europos tarybą. E, vienas iš svarbių projektų, vadinamas Faraway projektas, e, kur buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų įgyventi Faro konvencijos nuostatas valstybės narise. Dar viena dešimtoji iniciatyva yra mokslas paveldui. Mano kolega kiek vėliau papasakos apie tai detaliau. Aš tiesiog noriu mm, paminėti keletą naujausių įvykių. Praeitą savaitę, pažiūrėjau, buvo Europos novatorių mugė ir vėlgi jinai buvo organizuota laikantis tos dvasios, kad reikia ieškoti sinergetinės sąveikos tarp įvairių suinteresuotų grupių, tarp įvairių e, subjektų. Ir čia mes kalbame ne tik apie mokslininkus, bet ir apie, pavyzdžiui, įmonių, fondų atstovus ir panašiai. Kitaip sakant, buvo svarstoma, kaip e, būtų galima E, panaudoti šito svarbaus europinio tyrimo rezultatus ir paversti konkrečiom priemonėm, konkrečių panaudojimų, rasti konkretų panaudojimą jau vietos lygių. Na ir pabaigai, šiek tiek ateities perspektyvų. Europos darbo tvarkėje kultūrai, kuri buvo visai nesiniai patvirtinta e, komisijos teikimu, yra sakoma, kad komisija pateiks veiksmų planą kultūros paveldui. Taigi dabar mes mokomės iš visos sukauptos patirties, stengiamės pasimokyti, stengiamės pasidaryti išvadas ir svarstome apie tą ateities veiksmų planą, kadangi mes esame įstikinę, kad tai, ką mes darome dabar, yra ne tik svarbu europiniu mastu, bet tai yra nemažiau svarbu taip pat ir valstybių narių lygyje. Be abejo, dar vienas svarbus veiksmų plano komponentas bus galimybė ir toliau e, propaguoti integruotą daugia sektorinį požiūrį į kultūros paveldą. E, tam, kad būtų užtikrintas toksai na, sudėtingas, daugialypis, bet sėkmingas valdymas. Ir be abejo, tai pirmiausiai bus valstybinarių atsakomybė, bet mes turime, mes tikimės, kad galėsime jiems pagelbėti šitame darbe. Na ir galų gale kūrybinga Europa 2019 metai. E, vėlgi čia yra tam tikra Europos kultūros paveldo dimensija, kur bus stengiamasi uh, E, sakai, didinti žmonių e, supratimą ir žinias apie kultūros paveldą, apie įvairias vertybės. Na ir turbūt ties to aš ir sustosiu, visą kitą informaciją tikrai galite rasti mūsų tinklalapyje. Dėkoju. Na ir prieš sutikant žodį ki, tiems prelegentams iš kitų uh, institucijų savo ruoštų norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad tikriausiai pastebėjome, jog ponė Čekitano daug kalbėjo apie tai, kokį indėlį Europos parlamentas įnešė į Europos kultūros paveldo metų indėlį. Norėčiau nušviesti padėtį. Pagal sutartis parlamentas niekuomet negali veikti kaip vykdančioji institucija. Na ir kadangi šiuo atveju parlamentas tapo vienu iš šio projekto vykdytojų, tai mūsų manimu tai buvo tiek Europos komisijos, tiek e, tuometinės pirmininkaujančios šalies, Maltos e, geronoriškumo, uh, bei kultūros pavildo suvokimo svarbos ženklas, nes kultūros pavildo metai leidžia atsižvelgti į kultūros vertybės visose valstybės narėse. Kultūros metų baigimieji renginiai vyks vienoje gruodžio 6-7 dienomis ir tai labai simboliška, nes e, šis miestas, ši pasaulio dalis yra faktiškai pasaulio kultūros paveldo kvisencencija. Tai yra tiltas tarp rytų ir vakarų. Taigi simboliškai labai svarbi viena vieta. O dabar suteiksiu Korijanai Grasu, augimo generalinio direktorato atstovai, taip pat e, La, Mauro Martin ir dar vienai prelegentai suteiksiu žodį ir paprašysiu pasidalinti savo informaciją. Prašau. Yes, thank you very much. So, Mr. Labai ačiū, ponė Dekono. Ačiū, kad pakvietėte mane šį renginį. Europos parlamento atstovai, nacionalinių parlamento atstovai ir kiti kolegos. Visada didelė garbė kalbėti šiuose salėse. Taigi iš tikrųjų esu laimingas turėdamas tokią progą. Pabandysiu e, atsispirti nuo anksčiau skambėsio e, pranešimo, kurį pristatė Arminė, ypatingai dėl septinto punkto, nuo septinto punkto, kur kalbama apie apsaugą ir e, pavojų. Kopernikus. Vėlgi, mano pranešimas gal bus kiek keistas, kadangi jo metu jūs pamatysite sąsąją tarp dviejų dalykų, kurie galbūt atrodo labai nutolę vieni nuo kitų. Mes kalbėsime apie kosmosą ir ką kosmosas gali duoti kultūros paveldui. Taigi praktiškai dabartis ir ateitis sąsojo su dabartimi ir praeitimi. Ir kas vyksta Vėlgi, šiek tiek konteksto. Jūs turbūt žinote, kad Europos komisija ES vardu turi dvi pasaulio programa, e, kosmoso programas, tai yra Galileo pirmiausiai, kosminės navigacijos e, programa, kuri praktiškai yra europinis GPS projektas, ir Kopernikus, kuris daugiau sijęs su e, kosminės erdvės stebėjimu ir taip pat žemės stebėjimu iš kosmoso, tai yra panaudojant palidovus. Praktiškai ES iš tikrųjų praktiškai e, yra šitų projektų savininkė, šiuo atveju nors NASA irgi turi savo labai dėlių pajėgumų ir panašiai, tačiau tokio tipo projektus daro būtent Europą savarankiškai. Ir be viso to turbūt e, reikėtų pridurti, kad tokių dalykų, tokių, tokio masto projektų ne viena Europos valstybė pavieniui negalėtų sauliaisti. Tai Kopernikus yra e, unikali pasaulyje žemės stebėjimo programa, nei amerikiečiai, nei kinai, nei japonai, nei kiti neturi nieko panašaus. E, ir praktiškai jinai vystoma jau 20 metų. Tai yra prieš 20 metų prasidėjo e, e, šitą programą Italijoje, Lagoma Čiorno, vietovėje, kuri vadinasi Baveno. Ir galbūt reikėtų šiek tiek apžvelgti, e, kaip per 20 metų pagerėjo tas žemės stebėjimo procesas. Pirmiausia, leiskite parodyti jums, kur prasidėjo ta iniciatyva. Štai čia yra Lago Mažiorė nuotrauka tiesąkant, nufotografuota amerikiečių Landsat palidovo e, tuo laiku. Ir dabar matote tą pačią vietovę, tą patį kadrą praktiškai, kurį padarė jau europinis palidovas 2018 metais. E, pirmiausia, matote visiškai kita skiriamoji geba ir akivaizdu, kad didėjant raiškai e, atsiranda milšiškas naujas potencialas, ką dar būtų galima padaryti. Čia aš tikrai galėčiau daug pasakoti apie Kopernikos programą, bet turbūt e, tas paveiksliukas geriausiai apibendrina viską, ką mes darome. Jūs matote palidovus, tai yra centre mato palidovo atvaizdą. Ir tiesąkant, dėl tų duomenų ir e, taip pat e, vaizdų, kurios atsiunčia šitie palidovai, yra įmanoma generuoti informaciją, kurti informaciją įvairiose sritise. Tai yra mes galime stebėti jūrinės teritorijas, sausumos plotus, atmosferą stebėti, atmosferos kokybę. Taip pat mes galime ir kai kada įsikišti į įvairias avarinės situacijas e, arba gamtinės katastrofas, e, padėti, taip sakant, valdyti greito reagavimo priemonės. E, Bet taip pat galime stebėti klimato kaitos procesus, pavyzdžiui, stebėdami, kaip e, sniegas traukiasi, ir, sniegas ir ledynai tirpsta ir traukiasi, ledynų plotai traukiasi iš poliarinių regionų. Taigi, koks ryšys tarp viso to ir kultūrinio paveldo? Kai kalbame apie kultūros paveldą, tai yra viena iš skaidrių, kurią mes e, parengėme per vieną iš seminarų e, kultūros paveldas ir kosmosas. Ir iš tikrųjų matome, kad yra daug sričių, kur kosmoso tyrimai ir kultūros paveldo apsauga susisiekia ir susil, susiliečia. Matome, kad esame tam tikrų gamtinių, kultūrinių, vertingų vietovių ir visą tai galima stebėti iš kosmoso. Štai čia matote tam tikrus e, kadrus, kuriuos gali jums atsiųsti palidovai. Įsivaizduokite, kad, kad įsivaizduotumėte, palidovas sukasi maždaug 1000 km aukštį virš žemės paviršiaus. Įsivaizduokime, kad lėktuvas skrenda 10-11 km aukštį, tai praktiškai yra šimta kartų aukščiau. Bet dabartiniai palidovai gali pasiekti iki 30 cm raišką. Na ir tai yra ne vien mūsų atvaizdai, dalį tų nuotraukų aš parinkau iš interneto, bet matote ir Australijos plotą, ir Irako, ir Angorą. Apačioje matote Australijos didįjį barjerinį rifą. E Ir dar vienas kadras, kaip tik tai rodo, praktiškai mm, užmirštą smėlių užkustytą miestą Saharoje, kuri būtent leido atpažinti ir atrasti palidoviniai atvaizdai. Taigi, kalbant apie kultūros paveldą, be abejo, mm, esama keletą elementų. Pirmiausiai, galima įvertinti oro taršą, nes mes žinome, kad kultūros paveldas dažnai kenčia nuo oro taršos. Antras, antra galimybė yra susijusi su karu, su bombardavimais, nes iš tikrųjų kultūrinis paveldas dažnai yra sunaikinamas ir kartais karo zonose neįmanoma užkirstam kelio. Toliau esama tam tikrų gamtinių reiškinių ir gamtinių vertybių, kurios taip pat pamažu nyksta, nes kartais e, ištinka potviniai, kartais e, miškų nykimas, kartais e, žemės drebėjimai gali sugriauti ir pažeisti tokius plotus. Visą tai e, Koperniko duomenys leidžia registruoti, stebėti ir pavyzdžiui, per Koperniko atsius duomenys mes galime registruoti oro e, taršą ir tokiu būdu įvertinti, kur e, užtarštas oras kenkia kultūros paveldo objektams ir galbūt įsikišti imtis tam tikrų priemonių. Kalbant apie karo atvejus, vėlgi matosi, galima palyginti, pavyzdžiui, tam tikrus atvejus prieš bombardavimą ir po bombardavimo ir nustatyti kokie, kokios vertybės buvo sugriautos, prarastos. Kalbant apie e, natūralius reiškinius, vėlgi kartais galima pirmiausiai įvertinti, kokia rizika e, grėsia turistams ir galbūt e, imtis tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, potinio atveju mes galime įvertinti, kurie plotai, kurios vietovės labiausiai nukentėjo dėl miškų nikimo. Turbūt viskas akivaizdu iš tikrųjų šiais laikais visur praktiškai pasaulyje miškai kenčia nuo nu, nu, nu, tam tikros invazijos ir mes galime įvertinti iš palidovų, e, kokiu mastu miškas yra prarandamas ir ypatingai nelegalius kirtimus identifikuoti. Kalbant apie žemės darbėjimus, vėlgi galime mm, įvertinti Galime apžvelgti teritorijas, kuris nukentėjo ir įvertinti, kiek nukentėjo kultūros paveldas. Mes galime mm, kurti žemėlapius, tai yra ne tik tai žiūrime, bet iš tikrųjų galima e, projektuoti tam tikrą informaciją žemėlapiuose. Pavyzdžiui, čia miestas centras Roma ir panaudojus tam tikras technologijas, matome, kaip e, juda e, žemės paviršius, kitaip sakant, tam tikros vietovės trupučiukas lūksta, e, leidžiasi gilin, kitos lieka arba kyla. E, Ir tokiu atveju vėlgi įvertinus visą tai galima įvertinti ir grėsmę kultūros paveldų ir galbūt imtis tam tikrų priemonių. Arba bent jau planuoti aktyvesnį situacijos stebėjimą atskirose teritorijose, kuriuose jums kyla grėsmės. Toliau, čia iš Sirijos kadrai. E, buvo galima e, šiuo atveju fiksuoti tam tikrą elementą būtent šitoje teritorijoje. Apačioje matote aukštos raiškos Google Earth nuotrauką. E, tarpu sendinant palidovai galbūt turi netokios raiškos e, nuotraukas. Tačiau Google'as paprastai atnaujina nuotraukas kas kokius penketą metų, trejatą metų ar panašiai. Tad tarpu Sentinel leidžia kas dvi, tris dienas nufotografuoti tą patį objektą, jeigu reikia. Tada iš tikrųjų galima įvertinti, kada įvyko koks nors rimtesnis pokytis. Taigi, pavyzdžiui, per, e, būtent pa, pa, remiantis viršutiniais pa, paveikslais, e, viršutinėmis nuotraukomis, galimai buvo įvertinti, kad konkretus e, pokytis šitame kultūros paveldo objekte vyko tarp 12-14 e, e, rūpiučio. Taigi, stebint visus tokius reiškinius, tai yra dirbožėmio judėjimą ar panašiai, žemės drebėjimas, tam tikros nuošliaužos, paviršiaus sėdėjimas ir panašiai, visa tai gali be abejo kelti pavojų E, archeologiniams vietovėms, miestų centrams ir panašiai. Ir net jeigu ne visi Koperniko projektai dabar yra pilnai pritaikyti kultūros paveldui, e, paveldo reikmėms, juos galima prasmingai panaudoti. Tačiau vis dėlto galima siekti daugiau. Pirmiausia, ką galima būtų padaryti mm, saugant kultūros paveldą. Dabar yra analizuojama, kaip visus šitos stebėjimus, kaip visą šitą informaciją galima būtų efektyviau pritaikyti kultūros apsaugo valdymui ir apsaugai. E, mūsų komitetas, Kopeniko komitetas taip pat e, apsvarstys tai ir Italija pasisiūlė vadovauti šiai darbo grupiai, bet ten dalyvauja daug valstybių narių, kurios prisijungė prie šios darbo grupės ir pradėjo iš tikrųjų tą darbą mm, kaip tik visai neseniai. E, svarbus elementas Nes kartais atrodo, kad iš tikrųjų Žemės stebėjimas iš palidovų yra tik tai aktuolus specialistams. Tačiau kas yra tikrai svarbu, kad vartotojai ir tie, kas uh, kuria tos duomenys, galėtų susikalbėti. Labai svarbu, kad galtiniai vartotojai suprastų taip pat ir ką galima padaryti. Ir šio požiūriu mes taip pat matome e, specialių programų, žemės stebėjimo programų, ir e, neretai jų rezultatais naudojasi e, startuoliai arba maštutinės įmonės, kurios randa vienu ar kitų galimybių pritaikyti e, tos duomenys. Taigi, Toks būtų trumpas Kopernikos pristatymas, jeigu kam reikia išsamesnės informacijos, be abejo yra tinklalapis, kur rasite daug su tos susijusios informacijos. O jeigu turėtumėte kokių nors klausimų, tai mes taip pat e, su didžiausiu malonumu atsakysime. Labai ačiū. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Dėkuoju, ponės ir ponai. Tikrai didelė garbė pasisakyti e, šio išklaus posėdžio metu ir norėčiau informuoti apie tai, kaip iš mokslo pusės prisidedame prie kultūros paveldo išsaugimo. Taigi kalbėsiu apie dešimtąją pavyzdinę iniciatyvą, kurią minėjo ponė Herminė Šakitano, pasisakysiu prieš mane. Tam, kad galėtumėte geriau įsivaizduoti, apie ką kalba eis. E, E, pateiksiu pristatymą, kuriam ir bus nušviesta, ką galima padaryti, norint užtikrinti kultūros apsaug, paveldo apsaugą. Pateiksiu palyginimą su medicina. Visi žinome, kas yra pacientas, kas yra gydytas, kas yra vaistininkas. Taigi, kultūros paveldas yra pacientas. O restauratorius, konservatorius yra gydytojas, kuris nustato diagnozę. Na ir numato gydimą. Uh, Toliau, e, mokslininkas, e, chemikas, tai yra panašiai kaip vaistininkas, kuris kuria naujus vaistus, e, naujas išsaugomų technologijas, na, o medicinė intervencija, operacija prilygintina konservavimo, išsaugomo darbams, pažiūrėk, bandoma išsaugoti kultūros paveldo kūrinį, na, o taip pat vykdoma ir konservavimo uh, E, prevencija, tai yra taikymas e, visos e, pre, priemonės, kurios užtikrina uh, konkretaus objekto, eksponato artefakto išsaugojimą. Taigi mes visi vadovavomės labai aukštais etiniais standartais, e, užtikrinant kultūros paveldo išsaugomą panašiai kaip ir medicinos rytyje. Nėra vieno kurpalio, panašiai kaip ir kiekvienas pacientas yra e, kitoks, jam reikalinga individuali diagnozė, taip yra ir su kultūros paveldu. Taigi aš manau, kad e, šis palyginimas tikrai vykęs e, kultūros paveldo išsaugimas, konservavimas yra E, nuo 86 metų yra Europos pagrindų programų objektas. E, horizontas, e, pagal horizontą 2020 skirta beveik pusę milijardo eurų kultūros paveldo išsaugimui. Na ir lyginant su septintaja pagrindų programa, šis finansavimas ko nepadvigintas. Ko, pane Kajamanydų pirmoje grupėje. Mm, padarys pranešimą, aš manau, kad jūs galėsite susipažinti su pristatymu ir atitinkamu biudžeto paskirstimus. Taigi, e, materialaus kultūros pavildo išsaugimui e, skirimas finansavimas yra skirimas pagal programas, pagal Horizontą 20 ir e, pramonės lyderystę, vadinamai NMBP. E, tai yra nanotehnologijų, pažangiųjų technologijų ir pažangus gamybos metodai. Bent jau toks europinis žargonas šioje srityje. Taigi pagal šią programą mes sistemingai e, taikome nebrangias e, konservavimo, išsaugimo technologijas, taikome, taikome naujoviškus sprendimus, o taip pat. E, mm, Pavyzdžiui, yra ir specifinių e, priemonių 20-ojo amžiaus kultūros pavirto išsaugimą. Ir, ir pagal horizontas 2020 yra numatytas apie 45 milijonų e, fin, eurų finansavimas. Ir lyginant su NPB 7, beveik e, septynis kartus padidintas finansavimas ir iš panos Herminos pristatymo galite spręsti, uh, jog e, vystantis technologijoms gali būti taikomas ir kitas e, programas, tačiau kalbu šiuo atveju tik apie pramonės technologijas. Dabar norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, iliustruojančių naujausius projektus, kurie jau baigti arba tebe vyksta pagal horizoną 20, pavyzdžiui, nano katedralą ir nano uh, cementą. Ir abu projektai uh, yra skirti tam, kad būtų parengiamamos konsoliduojančios, sutvirtinančios medžiagos, jų pirmtakai, tam, kad būtų įvairiose Europos šalise um, sutvirtinamas katedros, pažiūrėjau, ir um, Oslo operos ir baleto rūmai atsižvelgiant į skirtingas klimatinės sąlygas, na ir be cemento kūriamas medžiagos, kurios apsaugo pamin architektūrinius paminklus. Pavyzdžiui, yra pavyzdžių iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Ispanijos. Na, o čia šioje paskutinėje skidruolėje e, pristatomas projektas e, skirtas E, kino, kinematografijos medžiagos, kultūros paveldo apsaugojimui Nemozin. Tokia programos, toks projekto pavadinimas, o kitas projektas vadinasi Nano Restart. Čia naudojamas naujas medžiagos ir technologijos skirtos m, mm, tapybos kūrinių restauravimui, atnaujinimui. Uh, Čia matote Poloko ir Picasso darbų restauraciją. Na ir tiek kalbant apie biudžetą, tiek ir apie naujovių tiekimą, tikrai yra puikių naujienų. Nepamirškime, kad e, restauratorių, konservatorių, mokslo ir kultūros paveldo institucijų, institucijos siunčia mums štai kokią naujieną. Taip, kad mokslas skirtas kultūros paveldo apsaugai yra nuolatos nepakankamai finansuojamas. Ir kadangi yra mažiau finansuojama nacionaliniu lygiu, yra teikiama daugiau prašymų europiniam finansavimui, na ir faktiškai tai didina um, sėkmės tikimybę, nors aišku, jeigu prašymai yra atmetami, tai kelia didelį nusivylimą ir sprendimas būtų padidinti e, tiek nacionaliniu, tiek ir Europos lygių finansavimą skirtą kultūros paveldo apsaugai. Na ir pavyzdžiui, skaitmenimo srityje, kultūros paveldo skaitmenimo srityje pastaruoju metu padaryta didelė pažanga, nors dar ten teks daug padirbėti. E, Na, taip, tai vėlgi susijęs su kultūros paveldo valdymo klausimais, tačiau suskaitmenintas kultūros paveldas toli nepageičia tiesioginės patirties. Taigi e, reikalingi ilgalaikiai e, kultūros paveldo valdymo projektai, kas leistų atsižvelgti į kultūrinį, ekonominį, socialinį bei e, aplinkosauginį kultūros pavydo aspektą. Yra ir administracinio pobūdžio klausimų, gan paprastų, kaip pavyzdžiui viešieji pirkimai skirti e, kultūros pavildo išsaugomo, restauravimo, konservavimo darbams. Na ir moksliniai tyrimai e, yra įtraukiami tik tais e, į pirminę etapą prieš atliekant tikruosius restauravimo darbus. Na ir vis dėlto e, dėl restauravimo, konservavimo darbų aspektų gali prireikti papildomų papildomų tyrimui, mm, e, ką neatsižvelgiame nuotant finansavimą. Na ir galiausiai reikėtų atsižvelgti į tarptautinius kokybės standartų ir gerosios praktikos kūrimus. Į tai atšvelgime dėmesį. Kultūros paveldo apsaugos bendruomenė reikalingos standartai, procedūros ir tai turėtų būti pakilėta europinį lygmenį ir netgi ir anksčiau, e, kartu perimant labai aukštus nacionalinius kultūros paveldo apsaugos standartus. Ačiū. Mulțumesc uh, și eu și noi. Dėkojame ir jums. Kreipiuosi į renginio dalyvius. Gal turėtumėte klausimų, gal kas nors norėtų sureaguoti. Uh, prašyčiau pasisakant apsiriboti dviem minutėmis. Be to, prieš pasistatant, trumpau, trum, prašau trumpai prisistatyti tam, kad galėtume susipažinti. Na, tikriausiai žinote, kad ES paskutinė diktatūros forma tai yra pirmininkaujančiojo plaktukas. Na ir mes visi e, parlamento nariai patiriame vienos minutės pasisakymo trukmės terorą, diktatą. Taigi prašyčiau prisistatyti ir pasisakant apsiriboti minutę, prašau. Šiandien kun tak, mein Name ist Wien. Labadiena, mano vardas yra Vien. Iš Švienos, pisate. Ir, e, atsiprašau, gruodžio 6-7 dienomis vienoje vyks e, baigiamoji konferencija. Mums labai džiugu, kad e, šio renginio proga per tas dvi dienas galėsime pristatyti mūsų vienos kultūros pavildą. Per trumpą pasisakymo laiką norėčiau panaudoti tam, kad pažvelgtume į užkulisius vienoje. Pas mus vyksta daug iniciatyvų, kurios labai didžiai stebimos. Jos yra, susi... Tai yra stebima, kaip dėja elgimasi su kultūros pavildu metų. Taigi e, pradedamas diskusijos dėl UNESCO kultūros paveldo, nes vienai gali būti timtas e, e, kultūros paveldo vargadas, nes vidury senamiščio statomas aukštas pastatas. Taigi viena ir jos gyventojai yra lab, labai didžiuosi tuo, kuo, uh, tuo, kas uh, Austrijos imperijos laikais buvo sukurta um, Vienoje. Na ir dėl šio projekto galim pratest, prarasti kultūros paveldo statusą. Taigi, taip, kaip žinia, statybų teisė yra nacionalinė regioninė teisė. Na ir dėje dėl to, kad gerokai išaugo nekilnojimo turto sklypų kainos, laimi spekuliantai. Uh, Na ir dėje susiklosti labai dvipusiška situacija ir kultūros paveldo atžvilgių. Na ir dėje politika nesielgia pakankamai etiškai, neapsaugo mūsų kultūros paveldo, taigi tai nėra ne, socialinės darbo tvarkės darnumo, tvarumo e, klausimas, tai yra mm, statybų lobistų veikla, nes faktiškai su buldozeriais bus sulyginamas kultūros paveldas. Taigi, Galvojant apie kultūros paveldo išsaugomą vieną, siūlau pažvelgti už fasadų, rimtai pažvelgti į piliečių iniciatyvas. Jie iš tikrųjų e, deda daug pastangų, tačiau vienoje nepakankamai juos atsižvelgiama. Dėkoju. Labadiena. E, Felis Monte esu senatorius iš Ispanijos. Na, man pasirodė įdomus paaiškinimai, kurie bus suteikti dėl e, nu, nuo 14 metų e, vykdomų iniciatyvų, kurių finan... kulminacija yra šie Europos kultūros paveldo apsaugos metai. Taigi e, buvo įvykdyta įvairiausių iniciatyvų. Tačiau vis dėlto mes norime duoti postumių kultūrai, kultūros pavaldo apsaugai. Na ir iš tikrųjų siekiant to vertėtų pagalvoti ir apie kitus ramščius. Ypač galvant apie kultūros, kultūros pavaldo apsaugą Europoje. Juk mes esame bendruomenė na, ir labai pasisakome už e, tarp teritorinę e, solidarumą, solidarumą tarp kartų. Prisiminsiu, e, kad E, Segovijos viename mieste buvau meras ir man tikrai norėtųsi pakalbėti apie kaino, kaimo vietovių e, kultūros paveldą, nes tai taip pat yra labai svarbus Europos projektų elementas. Kita svarbi e, esminė vertybė tai yra lygumas, socialinė, ekono, socialinis, ekonominis, o taip pat darbo lygumas negalime kalbėti apie tvarų darnų turizmą, jeigu neužbus užtikrintas teisų lygumas, e, darbo vietų lygumas. Na ir trečias svarbus elementas tai yra prieinamumas tiek Mm, prieinamas tiek tie kurėjams, tiek ir likusiems gyventojams. Taigi turime ir prieinamumo aktą, kuris tikrai labai svarbus. Šiame kontekste kitas svarbus elementas yra įsitraukimas, dalyvavimas, tai yra švietimo dalyvavimo elementas. Ir labai svarbu perduoti tas vertybės. Taigi, ponė pirmininkė, nenoriu piknaudžiauti laiku. Mano manimu, aptarmėme kontekste svarbu yra štai, kas mes turime įveikti kultūros politikos koncepciją. Turime kalbėti apie politiką kaip kultūrą, nes kultūra filmuoja Europos kraštovaizdį ir šios konstrukcijos ramščiai yra kultūros politika kaip teisė, kaip vertybė ir kaip išteklius. Dėkoju. Eh, labadiena, Marta Kuena Krus, esu iš Ispanijos kongreso ne, nepaprastai įdomu, buvo įdomu pasiklausyti pasisakymų, pristatymą, esu dėkinga už tai. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką ponas Kitano dar apie tai kalbėjo. Atsiprašau. Taigi, dėkuoju už ankstesnius pasisakymus, vis dėlto man norėtųsi garsiai pasamprotėti dėl štai ko. Ir tai susisiekė su tuo, ką sakė ponas Kitano. Konkrečiai e, dėl stichinių nelaimių naikinamas kultūros pavildas. Na, prie, gal Europoje tai nenutenka taip dažnai kaip kitur, tačiau nutiko ir Istanijoje. Pavyzdžiui, Jorkoje, Mursijoje vykė žemės drebėjimas, sugriovė nemenka e, labai kultūrinį pavildų turtingo miesto dalį. Na ir iš tikrųjų kartais labai sudėtinga dėl to, kad trūksta ekspertų e, atitinkamose tarnybose. Na ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas tokių um, E, tokių e, įvairiausių atsakingų institucijų ekspertai. Čia kalbu apie vairiausias technologijas, kaip, pavyzdžiui, kilimų ryšimo, freskų ir taip toliau išsagomų ekspertus. Na ir kartais tikrai, jeigu nėra profesionalų, išmanančių amatus, išmanančius iš konservavimą, um, restauraciją, daug kas prarandama. Aš manau, kad tai yra svarbus elementas. Thank you. Uh, please. E, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski. Odpowiadam. Labadiena, aš esu senatorius iš Lenkijos, atsakingas už kultūrą. Gerbiamai poniai iš Ispanijos, noriu pasakyti, kad Lenkijoje restauratorių ir konservatorių ugdymas yra labai aukšto lygio. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su kaiminė valstybė Ukraina. Ir apie tai aš kalbėsiu atskirame pranešime, bet aš norėčiau gerbiamam pirmininkui pateikti rekomendaciją, vadinamąją Varšuvos rekomendaciją apie kultūros paveldo atstatymą. Vyko konferencija su 200 dalyvių Varšuvoje ir buvo pateiktos labai svarbios rekomendacijos. Norėčiau kad kolegos parlamentarai pasi, perskaitytų tas rekomendacijas. Paliksiu keletą egzempliorių, bet to yra internete prieinamos jos. Mes turime savo svetainę. Aš pats e, jau 20 metų e, aš šioje srityje dirbu, mes 2000, 1993 metais parengėm Barcelonos kodeksą Esame labai aktyvūs pasaulinių lygių ir apie tai mes turime kalbėti labai garsiai, nes e, vykdydami švietimą šioje srityje galėsime įtikinti žmonės uh, apie, tikra, kas yra tikrosios vertybės dabartinėmis aplinkybėmis. Aš dar norėčiau paaiškinti, kam tos rekomendacijos skirtos. Kalbame apie pasaulinį paveldo komitetą įvairiausias organizacijas nuo UNESCO iki Pasaulinio banko iki kitų tarptautinių organizacijų. Aš tą e, brošiūrą, ponė pirmininkė, jums paliksiu, kad visi pasiskaitytų. Mulțumesc. Ačiū. Cine mai, cine mai a ridicat mâna? Iertați-mă. Eu? Mai luăm uh, un singur. Ar kažkas nori dar pasakyti? Dar vienas klausimas dar vienas klausimas, o po to išklausysime atsakymų ir tęsime pristatymų rondą. Labai ačiū. Dimitris Sevastakis iš Graikijos parlamento. Aš turiu klausimą, kuris yra susijęs su kolegos pasisakymu apie tvarumą. Kalbame apie ideologinį tvarumą, ne tik apie ekonominį. Kalbame apie kaimo ekonomikos problemas, taršą, visą tai buvo čia paminėta. Bet yra ir dar vienas klausimas e, susijęs su bendra ekonomikos raida, kuris yra neatsiejamas nuo kultūros raidos. Tai yra šio laikinio gyvenimo neatsiejama dalis. Kalbu apie miestų raidą, plėtrą. Miestų plėtra dabar nebeprilyksta kultūros paveldo atvirimui. Mano akimis tai atveria ideologinio kultūros paveldo tvarumo aspektą. Aš norėčiau kreiptis į parlamentą ir komisiją ir įvardinti, kad yra nepaprastai svarbu sukurti teisinę bazę, nustatyti techninės taisyklės institucijų apsaugai. Doamna? Ați ridicat e mâna? Rog, imediat. Ar jūs irgi norit pasakyti, prašom? Um, Vienas pun esu Rumunijos parlamento senatorė, o taip pat švietimo komiteto narė. Man labai patiko pristatymai, jie mane nudžiugino, pasirodė įdomus, ypač patiko palyginimas tarp medicinos ir kultūros paveldo. Na ir atrodo, kad šiuo metu uh, kultūros paveldas, pasitelkus šį pavyzdį, sirguliuoja ir Rumunija, iš Rumunijos gydytojai migruoja į kitas šalis. Nors atsiranda vis daugiau vietų gydytojams, nors universitetai rengia gydytojus, tačiau iš Rumunijos gydytojai išvyksta. Todėl manau, kad E, net ir medicinos srityje kenčia mūsų kultūros paveldas. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną problemą. Mm, struktūrinių fondų e, lėšų panaudomas kultūros paveldo apsaugai. Ši praktika labai pasitvirtino ir tokių lėšų dėka buvo galima restauruoti daug kultūros objektų. Tačiau neretai negalime pasinaudoti e, kultūros E, struktūrinių fondų lėšomis, nes pavyzdžiui, po, pagal reikalavimus, pagal, po restauravimo, konservavimo panaudojus fondo lėšas, ga, reikia užtikrinti galimybę ateiti viešai publikai į tokius pastatus, tačiau neretai tai yra institucijų patalpos, netgi merų biurai, taigi ne visai pastatą įmanoma lankyti, kartais užtikrinama prieiga tik tais prie pastato dalies. Galbūt reikėtų pakeisti tokius reikalavimus ir taip struktūrinių fondų lėšomis galima būtų restauruoti daugiau kultūros paveldo e, objektų. Jūs kalbėjote apie trečiąjį ramstį mm, kontrolę per visą projekto eigą, kokybės kontrolę ilgalaikė kontrolė būtų gerai, jeigu nustatytume sąlygas, pagal kurias kiekviena valstybė narė galėtų dalyvauti, įnešti savo indėlį ir pareikšti savo nuomonę dėl kriterijų. Na ir dabar paskutinis pasisakymas, nes kitaip nebeliks laiko atsakymams. Prašau. Aš noriu padėkoti ankstesniems kalbėtojams už labai vertingas mintis. Norėčiau tik tai pabrėžti, kaip svarbu akcentuoti, jog kultūrinio turto apsauga, registravimas, išsaugojimas slepia ir kitų elementų. Turime nepamiršti pavojų ir rizikos, su kuria susiduria kultūros paveldas. Nekalbu tik tai apie um, tokias zonas, kaip tokias rytis, kaip uh, Kipro šiaurinė dalis ar Sirija, kurioje ištisi miestai ar e, kultūros brangakmeniai tiesiog buvo nušluoti nuo žemėlapio. Aš kalbu apie platesnio masto grėsmės. Tai katastrofos, kurios gali sugriausti, sugriauti ištisus uh, kultūros paveldo objektus. Norėčiau pabrėžti, kad ES vykdydamas skaitmeninimo procesus turėtų e, tuos galimus rizikos veiksnius suregistruoti, sukurti tam tikrą žemėlapį elektroninėje erdvėje. kad e, po kokios nors katastrofos ar įvykio būtų galima atkurti ar atgaminti kultūros turtą. Mulțumim. E, cine vrea să răspundă? Erminija? Dėkoju. Ar kas norėtų atsakyti, ponia Erminija, galbūt? Naturally, I Be... Aš galiu bent jau iš dalies atsakyti, nors man tikrai labai norėtųsi atsakyti visus šios klausimus. Jeigu negalėčiau atsakyti šios klausimus, tai reikštų, kad problemų nėra, bet jų be abejo yra. Ir todėl tikrai reikia imtis veiksmų, keisti situaciją, pagerinti mūsų kultūros pavaldo valdymą. Keletas iš jūsų klausimų tarsi patvirtino kad iš tikrųjų į kultūros paveldą reikia pažvelgti visapusiškiau. Taip, e, nepakeisime vystimas daromą spaudimą, jeigu nedėsime tinkamų pastangų tam, kad vietos gyventojai būtų geriau informuojami apie kultūros paveldo vertybės vietoje, nes E, jų pritarimas e, tokiems projektams daro įtaką ir kai žmonės iš tikrųjų suvokia kultūros paveldo tikrą vertę, pasikeičia požiūris, samoningumas, e, svarbus dalykas. Tai prieinamumo klausimas, jeigu nėra priegos, tai ir svarbus dalykas, jeigu žmonėms negalima įeiti kultūros paveldo objektus, tai kaip jie suvoks jo vertę. Prieinamumas yra viena iš pagrindinių prielaidų. Ir užbėgdama už akių e, dar pasakysiu, kad e, gruodžio ketvirtą dieną e, pirmas iki bus teiktais, suteiktas prieinamumo apdovanojimas. Tai ES iniciatyva, kurios tikslas yra skatinti ir apdovanoti tuos miestus, kurie užtikrina prieinamumą. Na ir pirmas sykį bus suteiktas prieinamumo apdovanojimas tiems miestams, kurie užtikrina prieinamumą prie kultūros paveldo objektų. Na ir pirmas sykį taip skirsime apdovanojimus. Apdovanojimas siekia iki 50 tūkstančių, tai yra, tai yra, atsiprašau, miestams iki 50 tūkstančių gyventojų ir miestams turinčiams mažiau gyventojų. Taip norime pabrėžti kultūros paveldo svarbą ir mažose regioninėse ar vietos bendruomenėse. Taigi, kaip jau minėjau, gruodžio ketvirtą dieną, tai Europos žmonių su neligale dieną bus įktas prieinamumo apdovanojimas. Kartu turime dėti pastangas tam, kad būtų mokami rengi profesionalai. Čia visiškai jums pritariu. Tai yra e, ekspertų grupė iš valstybių narių paremtas rekomendacijos ir šiai grupiai priklausė ekspertai iš švietimo kultūros e, srities, nes esame įsitikinę, kad reikia dirbti iš vien. Nes beje, egzistuoja ir Europos e, švietimo mm, pagrindas, kai kas minėjo amatus, tikrai iš tikrųjų labai svarbu, kad nebūtų prarastos e, tradicinės žinios gebėjimai. Taip pat e, tai labai svarbu tam, kad galėtume apsaugoti neįve, ne, ne, ne, nenusakomą paveldą Europoje. Na ir iš tikrųjų reikia pritraukti jaunimą, reikia su teikti mokymą, profesinį rengimą, visą gyvenimą trukantį mokymą, taip pat reikia pasitelkti ekspertus iš visų kartų. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimai. Tikrai tiksi laiko bomba. Nes e, kyla pavojus, kad dabartinės kartos ekspertai neperduos savo žinių būsimams kartoms. Taigi situacija tikrai dramatiška. Man rodos e, tiek iš mano pusės. Nežinau, ar kas nors kitas norėtų sureaguoti. Dėkoju nesu ekspertas, negaliu duoti atsakymų į nuskambėjusius klausimus, tai galiu pasidalinti pastabą iš savo pusės. Neretai kalbama apie elgesyvų elgesį kultūros pavaldo aplinkos atžvilgių. Tačiau mane neramina kita grėsmė. Tai yra um, tas faktas, kad viskas paverčiama prekyba. Ehm, ne iš karto šios grėsmės pastebėsi, tačiau net ir kultūros paveldas tampa prekybos objektu. Mano šalyje yra daugybė pavyzdžių. Yra miestų, kurie išliko tūkstančius metų, o po to dėl to, kad trūksta žinių, tiesiog iš kvailumo, uh, viskas buvo užbetonuota. Tam nebuvo jokių priežasčių, kartais tiesiog iš neapsižiūrėjimo ar dėl trūkstamų žinių taip nutinka. Aš manau, kad tai yra svarbi tema, nes kai kalba eina apie kultūros pavildo apsaugą, reikėtų be kita ko kalbėti ir apie restauravimo kokybę. Na ir aš manau, kad e, kitose dviejose pasisakymuose šiam klausimui bus skiriama daugiau dėmesio. Pradėkime dabar antrąjį pasisakymų raundą ponas e, Papulijos, Fotijos Papulijos iš aplinkosaugos generalinio direktorato atliks pristatymą. Prašau. So good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much also for the invitation to this uh, meeting. Uh, Uh, ačiū, ačiū, kad pakvietėte šį posėdį. Aš dirbu aplinkosaugos generaliniam direktorate, gamtos apsaugos skyriuje ir norėčiau trumpai pristatyti dabar vykdomą veiklą. Pabandysiu paaiškinti, kaip geriau suprasti ryšį tarp gamtos ir kultūros paveldo. Noriu tik pasakyti, kad mūsų dėmesio centre yra poreikis sukurti Europos masto apsaugos tinklą. Tai yra vadinamasis Natura 2000 tinklas, tai yra biologinės įvairovės politikos esmė ir jo tikslas apsaugoti, atkurti, išlaikyti pažeidžiamiausias gamtos e, e, sistemas, e, buveinės ir rūšis. Šiuo metu šis tinklas apima labai svarbius mūsų veiklos elementus. Mūsų tikslas e, kultūros paveldo ir Natūros 2000 buvo suderinti gamtos ir žmogaus e, veiksmus. E, daugelis mūsų saugomų ekosistemų iš esmės yra neatsiejamos nuo kultūros landšafto. Uh, žmogus, žmonės per kelis šimtus ar milijonus metų sukūrė tai, ką mes turime. Ir po to mes turime kalbėti apie labai glaudų ryšį tarp žmogaus veiklos ir gamtos. Ir be to mes žinome, kad yra labai glaudus gamtos apsaugos zonų ir kultūros apsaugos zonų persidengimas. Aš čia kalbu, pavyzdžiui, apie archeologinės vietas arba e, gamtos monumentus ir panašiai. Tuo pat metu mes vis labiau ir labiau suprantame, kad labai svarbios ekonominės ir socialinės naudos visuomeniai atneša geras paveldo valdymas. Kalbu ir apie gamtinį, ir apie kultūrinį paveldą. Be to mes pastebėjome, kad yra gana daug grėsmės E, kuri yra aktuali ir kultūros paveldų, ir gamtos paveldų. Todėl čia reikia bendro, integruoto tų zonų valdymo. Taip pat yra sričių, kuriuose mes galėtume pagalvoti apie tokias sinergijas, kurios atneštų naudos ir gamtai, ir kultūrai. Dažniausia tai yra susijęs su pagerintų komunikavimu, informavimo didinimu, švietimo, uh, tobulinimu. Žmonės, bendruomenės turi aktyviau dalyvauti, bet turime galvoti apie e, skirtingus apsaugos zonų geresnį valdymą, įvairias finansinių šaltinių suderinimo e, galimybės, vadinamasias sinergijas, bet to turime galvoti apie tai, kaip ne tik išsaugoti tas zonas, bet ir pagerinti jų potencialą kurti naudą, ypač kai kalbam, pavyzdžiui, apie tvarę žmogaus veiklą. Čia norėčiau pabrėžti, kad saugomų pagal Natūra 2000 zonų sinergija e, atneša naudos. Ta prasme, Europa turi tvirtesnę teisinę bazę tų saugomų zonų e, valdymui ir tai atneša naudos mūsų kultūros paveldo valdymui. E, tuo tikslu neseniai, praėjusiais metais, tiesą sakant, ES komisija paskelbė veiksmų planą, kuri leis pagerinti gamtos e, apsaugos teisės aktus. Be to yra numatyta kitų veiksmų, kurie leis sustiprinti sąsajas tarp gamtos ir kultūros kapitalo. E, pirmiausia, mes galvojame apie 2018 metus kaip Europos kultūros paveldo metus. Taip e, aplinkosaugininkai prisideda prie tų kultūros metų sėkmės. 2018 metais tie metai vyko, kaip jau sakiau. Atlikome atskirų e, atvejų tyrimų, bandėme išsiaiškinti pavyzdžių, rodančių, kada tokia sinergija gali egzistuoti. Ir e, matome, kad yra paskelbta visa L serija e, atvejų atskirų tyrimų iš valstybių narių ir mes pastebėjome, kad yra labai daug ženklių sinergijų, kurios uh, sutampa. Pavyzdžiui, Italijos materoje. O kitais metais matera bus Europos kultūros sostinė. Ir ta zona įeina į Natura 2000 e, planą, tinklą. Matera yra puikiai žinoma kaip pasaulio kultūros objektas. Jame yra labai, joje yra labai daug e, kultūros vertybių. Ir toje materoje yra regl galioja reglamentai, kurie yra naudingi ir miesto apsaugai, ir paukščių, kurie gyvena tame mieste apsaugai. Kalbu apie specialiasias paukščių rūšis, kurios gyvena e, toje kultūros objekto vietoje. Kokie sinergijos objektai galėtų būti išskirti? Yra atliekamas detalus tyrimas, bandant išsiaiškinti, e, kaip e, gamtos apsaugos ir kultūros apsaugos zonos geografiškai persidengia. Ir taip pat mes bandome išsiaiškinti e, sinerginės zonas, kurios leistų integruotai tai, tą valdymą pritaikyti. Mes kalbame apie geresnį administravimą, galvojant apie tvarų turizmą, uh, arba ekonominę naudą, kurią gali atnešti toksai gamtos ir kultūros paveldo persidengimas. Dar vienas dalykas. Mokslu, mokslinis tyrimas, kurį mes atlikome, rodė, kad pasaulio UNESCO e, paveldo apsaugos vietos ir Natūra 2000 vietos e, sutampa dažniau, negu galima kartais to tikėtis yra nustatyta, kad 336 objektai tokie yra vien tik ES. 49 iš jų, beveik 15 procentų, yra tiesiogiai arba ribojasi su Natura 2000 objektais. E, dažniausiai, kai sakau ribojasi, tai jie yra labai arti, maždaug 2 km atstumu nuo tokių vietovių. Kitas panašus e, žemėlapis dar e, aiškesnis, man atrodo, kuris rodo 34 unikalius e, gamtinius arba mišrius kultūros ir gamtos paveldo objektus ES. 32 iš jų e, yra įvardinti ES paukščių ir natūralių buveinių apsaugos direktyvoje. Mūsų analizės tai aiškiai atskrentė. Dar yra ir kitų persidengiančių vadinamųjų zonų. E, tai e, projektai ar objektai, kurie iš Europą Nostra sistemos gauna finansavimo, beveik pusė jų yra gavę Europą Nostra e, finansavimą ir jie yra pagal Natūra 2000 taip pat saugomi. Taigi dabar yra Čia mes kalbame apie sritį, kurioje sinergijų siekime, pavyzdžiui, teikdami premijas. E, Natūra 2000 e, gero valdymo premija yra teikiama arba e, Natūra 2000 diena, gegužės 21 diena kiekvienais metais yra skiriamos specialios premijos. Kaip sakiau, yra ir bendrų grėsmės faktorių. Vėlgi čia išsiaiškin, e, pateiksime keletą pavyzdžių. Dažniausiai grėsime kelio netvarus turizmas ir laisvalaikio veikla arba nevaldoma urbanistinė plėtra bei kitos infrastruktūro, kitokios infrastruktūros plėtra, jeigu nėra vykdomas dermas planavimas prieš tai. Taigi tai yra bendra, bendri pavojai. Be to mes kalbame apie tai, kad tos rytis susiduria su panašiais iššūkiais ir kultūros ir aplinkosaugos požiūrių. Tuo pat metu mes pabrėžėme, kokių galimybių atveria kai kurie bendro valdymo projektai. Štai čia yra pavyzdys iš Austrijos. Egenbergo pilis. Ten yra pritaikytas valdymo planas, kuris atsižvelgia ir į kultūrinio apsaugos, ir į gamtos apsaugos poreikius šioje srityje, šioje geografinėje zonoje. Na, o dabar pasiekėme etapą, kai bandome geriau išsiaiškinti visas grėsmės, iššūkius ir galimybės. Ir bandome suformuluoti vėliau uh, E, rekomendacijas ir pateikti geros praktikos pavyzdžių, kurie leistų geriau vykdinti e, paveldo bendrą valdymą, integruotą valdymą. Bet to tikimės, kad tai atvers daugiau galimybių darbo vietoms, tvariam e, vietos regionų plėtrai, tvariai plėtrai. Bet to kalbame apie tvarų turizmą. Tai yra Europos Sąjungos, Europos e, kultūros paveldų metų vienas iš tikslų. E, rekomendacijose taip pat bus kalbama apie e, geresnį duomenų rinkimą, geresnį prieigą prie duomenų, geresnį komunikavimą, geresnį problemų supratimą. Turime kalbėti, kad skirtingos bendruomenės e, privalo geriau susišnekėti. Bijau, kad mes iki šiol kalbame apie, e, apie tam tikrų bendruomenių atsiskirimą. Mes norime, kad būtų rastas bendras požiūris ir kalbame apie bendras iniciatyvas ir geresnį socialinių ekonominių e, pranašumų supratimą. Kalbu apie socialinę ir ekonominę naudą, kurią atneša gamtos ir kultūros paveldo bendras geras valdymas. Tai e, yra naudinga visiems ekonomikos sektoriams, ypač turizmui, kaip jau sakiau, bet ir kitas rytis, pavyzdžiui, kaimo plėtrą galėtumėm čia paminėti. Geros keitimasis gera praktika tarp skirtingų bendruomenių yra labai svarbus. Na ir paskutinis dalykas, kuris yra vienodai svarbus, turime išsiaiškinti resursų poreikius ir e, finansavimo galimybės, ypač per Europos fondus, kad mes galėtume jais pasinaudoti kuo, veiks, kuo veiksmingiau. Taigi, tokia dabar yra mūsų pozicija. Yra pateikta brošiūra, jeigu norite, galite pasiskaityti. Ir galiausiai mes kalbame apie sritį, kurioje yra būtina sinergija, kad pasiektume be visuotinės naudos. Uh, Dėkoju. Na ir paskutinis mūsų uh, prelegentas yra Šinesko ponas Matelonga. Yes. Uh, gracias. Uh señor Diakonu. Gracias por, por la. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkojame komitetui už galimybę atvykti šiandieną pas jūs. Dabar kalbėsime vieną pietų šalies kalbą ispaniškai. Na ir taip atspindėsime kultūrinį įvairovę šiame parlamente. Na, taip pat E, galvodamas apie vertėjus, vis dėlto kalbėsiu ne ispaniškai, o angliškai, nes mano pristatymas parengtas anglų kalba. Kaip ten bebūtų, mums, Nesko ir man asmeniškai, nepaprastai didelė garbė atvykti į jūsų renginį, atstovauti mūsų organizacijai, kuri rūpinasi kultūros paveldu, e, kovoja už tiek materialaus, tiek ir nepateraus kultūros paveldo išsaugimą. Būtent tikrai džiugu kartu su nacionaliniu parlamentu, Europos parlamento nariais e, kalbėtis apie šį bendrą darbą, Europos kultūros pavaldo apsaugą. Ypat e, tai puiku, kad šios diskusijos vyksta Europos kultūros pavaldo apsaugos metais. Taigi, norėčiau Mm, informuoti jūs apie mūsų vykdomus projektus, informuoti apie bendras iniciatyvas, prie kurių prisideda tiek UNESCO, tiek Europos Sąjunga, Europos Sąjungos institucijos. Ir norėčiau pakalbėti apie šias iniciatyvas, kurios būtent vykdoma šiais Europos kultūros pavaldo apsaugos metais, kadangi pristatymas atliktas, parengtas anglų kalba, toliau kalbėsiu angliškai. Kągi, tarsiu keletą žodžių apie bendradarbiavimą tarp UNESCO ir Europos Sąjungos. Kaip žinote, UNESCO ilgus, laikus, ilgus metus palaikė santykius su Europos Sąjunga, tokiose srityse kaip mokslas, švietimas, kultūra. Europos Sąjunga tapo UNESCO viena iš pagrindinių strateginių partnerių. Ir dvi organizacijos, šios dvi organizacijos dalinasi tomis pačiomis vertybėmis, glaudžiai dirba drauge, kad pasiektų bendrų tikslų. Kalbant apie šios nus temą, kultūros paveldą. Mes turime maždaug 350 pasaulio paveldo vietovių. Ir ES iš tikrųjų turi puikaus paveldo pavyzdžių. E, taip pat yra 89 nekilnojami paveldo objektai, kurie pripažinti UNESCO svarbos paminklais. Ir be abejo, Europa e, Europoje klesti kultūrinio paveldo tradicijos. Taigi, be abejo, šis paveldas yra ir Europos tapatybės vienas iš pagrindinių ramščių, bei Europos projekto savotiškas simbolis, bei įkvėpimas ateities kūrybiškumui skatinti. Nepamirškime, kad paveldas ir kūrybiškumas visada yra susiję, niekada to neužmirškite. Kultūra yra mūsų siekis, mūsų tikslas. Taigi, UNESCO džiaugiasi galėdama bendradarbiauti su visomis es institucijomis ir konkrečiai Europos komisija, e, prie tokių iniciatyvų, dirbant prie tokių iniciatyvų kaip ta, kurią minėjo Arminija prie, prieš keltą minučių. Taip pat e, plėtros generalinis direktoratas, kuris irgi kartais e, specifiškai prisideda prie tam tikrų projektų. O taip pat ir, e, vėlgi, Arminė minėjo, yra tam tikras tarptautinis e, Europos kultūros paveldo metų aspektas. E, tai yra esama problemų su, pavyzdžiui, kultūros vertybių nelegaliu išviešimu, kontrabanda ir panašiai. Na, čia vėlgi mm, mes palaikome ryšius tiek su prokurorais, tiek su policijos, teisės saugos institucijomis, e, tiek su muitinės pareigūnais. Mes suprantame, kad tai iš tikrųjų yra didelė problema ir ne vien Europai, bet taip pat ir kaiminėms valstybėms ir praktiškai visam pasauliui. Taigi ir čia yra tam tikra tarptautinė dimensija. Mes taip pat dirbame su paveldu, kuriam grėsia pavojus. Čia bendradarbiavame su Europos komisijos e, DEFCO e, e, generaliniu direktoriu. Taip pat išorės veiksmų tarnyba ypatinga tokiuose kraštuose teritorijose kaip Sirija, Jemenas, Vidurinė Azija. Iš tikrųjų, iniciatyvos yra plataus masto. Na ir be abejo, mes bendradarbiavame su kitom organizacijom, tokiam kaip Europos socialinių reikalų komitetas, regionų komitetas ir panašiai. Taigi noriu tik tai akcentuoti, Arminė beje tą jau pabrėžė, kiek prieš tai, kad e, yra vidinis bendradarbiavimas, 19 Europos komisijos tam tikrų padalinių bendradarbiauja. Ir čia aš turėčiau pabrėžti taip pat ir tarp institucinį bendradarbiavimą, e, kuris irgi yra labai svarbus. Tai yra ir parlamento, ir tarybos, ir komisijos, ir abiejų komitetų bendradarbiavimas. E, visi žmonės bendradarbiauja, įgyvendami Europos kultūros paveldo, kultūros paveldo metus. Na ir reikėtų čia padėkoti e, komiteto nariams e, už jų mm, pagalbą, už jų pasitikėjimą UNESCO. Norime padėkoti e, už parengiamuosius veiksmus, e, kurios liko šis komitetas ir iš esmės tai gyvena būtent e, plėtros generalinis komisijos direktoratas. E, Kultūros paveldas nagrinėjamas iš įvairių perspektyvų. Viena iš jų yra turizmas, kultūros turizmas. E, ir kasgi tai būtų? Pavyzdžiui, čia matote Pontiugar, e, vieną iš prancūzijos tiltų nufotografuotą. Ir e, kažkada neužilgo matyt galėsite projekto medžiagą gauti parsisiųsti, kad ir į savo išmanius telefonus. Dabar galite tiesiog atsidaryti tinklalapį, kuris tikrai yra gražiai parengtas, kągi reiškia e, pasaulio paveldo kelionės Europos Sąjungoje. Tai yra projektas, kuris buvo pradėtas kiek anksčiau šiais metais, tai yra platforma, kurią parengė kuri buvo parengta bendradarbiant su e, National Geographic ir kiekvienom kitom institucijom. Ir mm, e, vėlgi tai yra iš esmės e, programa, kuris skatina žmonės keliauti po kultūros paveldo vietas ir pasidomėti giliau tomis vertybėmis. E, ypatingas šios iniciatyvos aspektas būtų pirmiausiai priartinti lankytojams kai kurias labiau nutolusias nuo šalesnės, mažiau žinomas kultūros paveldo vietas. E, E, nesvarbu, ar kalbėtumėm apie ES valstybės ar kitas ES e, ar, ar, ar kitas pasaulio valstybės. Iš tikrųjų, Europa turi nuostabus kultūrinio paveldo, kuris gali įkvėpti keliautojus. E, na ir vėlgi, yra keturios kelionių temos, kurios pasiūlyta šiame projekte. Tai yra karališkoji Europa, senovinė Europa, romantiškoji Europa ir e, dar vieną tipo Europą. E, šių kelionių metu Europą galima pamatyti kitoje šviesoje, pamatyti, kaip persipinė šios nuostabios kultūros paveldo vietos, kaip jos pasakoja apie puikią Europos istoriją, apie jos kultūrą. Na, iš tikrųjų, šiuo atveju galima supažinti su tokiais paslėptais daimančiukais, atrasti tas slaptas, mažiau žinomas vietas, Ir tai be abejo leidžia e, bendradarbiauti plačiau tiek su vietos bendruomenėmis, tiek su vietos verslu. Tačiau yra ir platesnė perspektyva. Labai svarbu pakeisti e, žmonių įpročius, tai kaip jie keliauja per tas paveldo vietas, paskatinti, pasilikti tam tikrose vietose ilgiau, apsistoti, e, išsameu pasidomėti ir įvertinti iki galo iš tikrųjų tas pasaulio paveldo vertybės. Nepamirškime, vertybės yra ketinė savoka. Šis projektas buvo parengtas bendradarbiaujant su 44 UNESCO paveldo vietomis e, išsiešusiamis visoje Europoje. Na, ir e, čia buvo palaikomi ryšiai tarp pareigūnų, e, rengiami tinklalapiai. Na, taip pat įtrauktos įvairiausios paveldo tvarkymo, turizmo skatinimo organizacijos, turizmo valdybos, vietos bendruomenės, e, darnėjo turizmo ekspertai e, ir daug kitų e, įvairiausių pasubjektų vertingai prisidėjo prie šio projekto. Aukšto lygio konferencija darnėjo turizmo klausimais įvyko prieš porą savaičių Paryžyje ir vyko UNESCO būstinėje. Vėlgi Europos kultūros paveldo metų kontekste, o taip pat derinant tai su Europos ir Kinijos turizmo metais. Šio renginio metu buvo akcentuoti įvairūs dalykai e, susijęs su darnėjo turizmo skatinimu, e, kuris turėtų atnešti naudos vietos bendruomenėms, o taip pat pabrėžti e, novatoriškumą ir e, vieną kitą papildančias iniciatyvas. E, na ir e, vienas iš tokių projektų buvo pristatytas kaip pavyzdys, kuris vėlgi e, buvo pristatytas 2008 metų rugsėjo mėnesį. Taip pat socialinė žiniasklaidoje vyko įvairios kompanijos, kurios pristatė 34 e, pasaulio paveldo vietas Europoje. E, tas projektas tęsis ir kitais metais, taigi dar ne viskas baigėsi ir bus matyti ateityje, kiek galimybė e, pasidalinti pasiektais rezultatais. Na, ką dar galėčiau pridurti? Tai keletą žodžių dėl sąsajų tarp kultūros ir turizmo, kadangi, kaip jūs turbūt žinote, tai yra be ne greičiausiai augantis e, pasaulio ekonomikos sektorius. Ir jis turi milžinišką potencialą tiesiogiai prisidėti prie daugelio darnaus vysimas tikslų. Nepamirškite vėlgi to e, darnumo e, principų darbo atvarkės 2020 metams. Tai irgi yra mūsų kasdienio darbo realija ir dalis. Kultūrinis turizmas atneša apie 40 procentų visų turizmo įplaukų pasaulyje. Ir tai, ko gero, sudaro apie dešimtadalį apskaitai pasaulinio turto. Kada e, turizmas yra valdomas darniai, tvariai, tada jis iš tikrųjų prisideda prie e, kūrybiškumo augdymo visose formose, kultūros paveldo vietų saugojimo, ypatingai tų, kurios yra įtrauktos į UNESCO kultūros paveldo paveldą, kultūros paveldo sąrašą ir taip pat prisideda prie vietos bendruomenių vystimosi. Mes matome kultūros e, turistų kintančius įpročius. Pavyzdžiui, jaunuoliai, tie tūkstantmektukai, kurie dabar kaip tik tai pradė keliauti, kurie dabar atsidūrė tarsi pagrindinėje rampo šviesoje, jie iš tikrųjų, jiems skiriamas didžiulis dėmesys ir vėlgi ES, ES komisija mano, kad iš tikrųjų e, Tai atveria naujų galimybių ir sėkmingas gyvenimas turėtų būti įmanomas. Dėkoju. Na, dabar susiduriu su rimta dilema. Na, šiaip jau buvo numatyta, kad dabar surinksime klausimų ir pasisakymų raundą, tačiau bijau, kad neturime pakankamai laiko. Man susidaro įspūdis, jog gal dėl jūsų pasisakymų nekyla tiek jau daug klausimų, bet tai sukelia rimčių minčių, pasamprotavimų. Jūs suteikia iš tikrųjų daug informacijos. Na, aišku, tikrovė kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi. Ir be atitinkamos informacijos negalime žingsni, žengti tolimesnių žingsnių, užbaigti Europos kultūros paveldo uh, metus. Visa ši informacija, visi šie pranešimai yra labai svarbus, svarbi ir jūsų informacija, taigi žodis dalyviams. Maridu Šantuš. Esu iš Portugalijos parlamento. Norėčiau pakomentuoti padėtį Portugalijoje. Portugalijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas e, techninių tyrimų skatimui ir atlygimui. E, universitetai, mokslinio tyrimo organizacijos e, bendradarbiauja su mumis tam, kad nuodugniau suprastume, kokį kultūros paveldą turime Portugalijoje. Na ir turime tris specializuotas institucijas - laboratoriją, mokslinę laboratoriją, besigilinančią į archeologinius ir nautikos klausimus, taigi jūros kultūros paveldo klausimus. Taigi, iš tikrųjų, per pastaruosius keletą metų mums pavyko atkurti vieną karo tvirtovę. Mes beje pasitelkime ir europinės lėšas, dirbame ir pagal Europos programą skirtą istorinių pastatų atkūrimui ir išsaugojimui. Taip pat e, vykdome ir miesto išsa, kultūros pavaldo išsaugomo programas. Taigi reikia užtikrinti geresnį kultūros paveldo valdymą ir administravimą. Ir beje, vadžias turėtų paimti rankas Europos Sąjunga. Ji turėtų vadovauti kultūros pavaldo valdymui. Yra įvairiausių europinių iniciatyvų, tačiau manau, kad didžiausias bendras iššūkis yra bendrų veiksmų derinimas. Tik tai pasieksime pažangos, kuri yra labai svarbi mūsų piliečiams, mūsų europiniai tapatybei, o taip pat uh, kultūros paveldui kaip vieninčiai jėgai. Taigi turime visi prisidėti prie geresnio kultūros paveldo valdymo ir administravimo ir tam reikalingas koordinavimasis europiniu lygiu. Dėkui. Dėkoju, labadiena dar sėki. Atsiprašau, kad vėl paprašiau žodžio, tačiau nenoriu nuslėpti man kilusio svarbaus jausmo. Na ir kadangi jau kartą kalbėjau apie kaimo kultūros paveldą apsaugą, tai pratesiu šią mintimį. Na, daugiau nei keli milijonai, tik tais mano. Um, valdomoje srityje, taip pat turime ir nacionalinį parką, ir tarkomas ir Natura 2000 programos, vykdomos kultūrinio ir gamtinio pavaldo mm, apsaugumo programos. Na ir tikrai reikėtų dėti pastangų tam, kad nacionaliniu, regioniniu, europiniu lygiu būtų dedamas pastangos šio pavaldo išsaugimui. Tačiau neretai daroma štai kokia klaida. Jaučiamės neretai e, kalti kaip teisėkuros leidėjai, nes e, faktiškai taip paverčiame šitas vietis, vietas faktiškai tik tais kulisais. E, Na ir e, faktiškai atsarguojame laikę tas vietas. Taigi aš manau, kad norint apsaugoti tokias vietas, tam, kad jos netektų tik tais gražiais kulisais, reikia apsaugoti jų e, gyventojus, jų darbo vietas, jų e, tradicijas, kurios išliko per šimmečius. Taigi ekonomiškai jie turi išgyventi. Ir aš manau, kad viena iš pagrindinių žodžių Europos Sąjungai apsaugant kultūrą, tai reikia užtikrinti, kad e, finansiškai ir e, mokesčių požiūrių būtų remiami tokių sauginių vietų gyventojai, nes kitaip susidursime su problema, kuri bent jau vis labiau veši pietų Europoje. Tai yra kaimo tuštėjimas. Štai kokia problema. Turime kultūrinį, e, gamtinį paveldą, tačiau žmonių nebeturime, nes kitaip be žmonių viskas tik tai taps kulisais, dekoracijomis, be dvasios, be žmonių, nes ir be jų tai netenka prasmės. Taigi aš manau, kad žmonės tai yra tikroji ES stiprybė ir nesuprastume e, Europos, jeigu neliktų sąsojos, simbiozės tarp žmogaus ir gamtos ar aplinkos, kuri išliko per šimmečius. Taigi tikrai būtų prasminga ją apsaugoti ir europinių lygių. Dėkoju. E, Na, tikrai norėčiau pritarti, ką tik pasisakysim kolegui. Aš esu iš Graikijos. Ir pas mus e, miestuose yra archeologinių vietų, jų yra ir kaimo vietovėse. Taigi egzistuoja sąsajos tarp e, kultūros paveldo, tarp statybų, tarp erdvių planavimų, tarp žemės ūkio. Na, yra aišku ir tokių, kurie norėtų eksploatuoti archeologinės vietoves, pasipelnyti iš jų. Mes kalbame apie apsaugą, nes iki buvo tai paminėta. Kalba eina ir apie priežiūrą, bendrą apžvalgą, tačiau nepakanka vien tik tais investuoti lėšas. ir viską žvelgti tik iš ekonominės perspektyvos. Mes turime pasirūpinti, kad žmonės didžiuotųsi savo kultūros paveldu. Reikia kurti tinklus ir beje parlamentas, Europos parlamentas turi tam galimybių, priemonių. Turime kurti sąsės tarp E, archeologinių vietų ir vietos gyventojų, tarp jų kasdieninių įpročių. Taip pat turime dėti pastangas, kad archeologinės vietos būtų įteisintos ir tikroji apsauga yra kultūrinio pobūdžio. Turime pasirūpinti uh, E, kad archeologinės vietos e, nebūtų išaldytos, e, kad tik ten tik turistai te galėtų naudotis, nes jos turi tapti neatsiejama aplinkui verdančio gyvenimo dalimi. Ir aš manau, kad kaip tik parlamentas yra ta institucija, kuri galėtų rasti tinkamą atsaką. Na, išimties e, tvarka, neveikia diktatūra. Ir aš manau, kad jūs paminėjote iš tiesų nepaprastai svarbų dalyką. Gal iš tiesų reikėtų e, teisinko nuomonės. Kaip tik turime teisinką, pona Mendola iš teisės tarnybos ir kaip tik suteiksiu jam žodį ir paprašysiu nušviesti visų šių klausimų ters, teisinę perspektyvą. Yes, thank you. Good evening. Um, Ačiū, labas vakaras. Giovanni Mendora, Europos parlamento teisės tarnyba. Kaip jau buvo keletą kartų pasakyta šiandien, kultūros paveldas ir jo apsauga be abejonės yra valstybių narių reikalas. Tačiau yra ir ES aktualių temų. Norėčiau priminti, kad pagal ES e, steigimo sutarties trečiai straipsnį ES turi užtikrinti kultūros paveldo apsaugą. 167 ES veikimo sutarties straipsnėje yra parašyta, kad uždavinys bendrą kultūros paveldą išskirti tenka ES kuri visų pirma yra atsakinga už Europos kultūros paveldo išsaugojimą. Mastrichto sutartis numatė tą taisyklę, bet dar ir prieš tai ES turėjo galimybių veikti kultūros paveldo apsaugos rytyje, vadovaudomasi bendraisiais principais. Buvo iškilta iniciatyva bent jau kovai su nelegalių, nelegalia kultūros prekių priekyba. Nors aišku, buvo įvairių teisinių pagrindų, pavyzdžiui, priekybos politikos klausimai taip pat buvo aktualūs. Kultūros paveldo išsaugojimas yra papildoma kompetencija. Reikia, kad išskirtinė bendra ir remianti kompetencija būtų pritaikyta. Ir paskutaroji yra silpniausia. Ši kompetencija skat, verčia mus skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, keistis geriausią praktiką ir remti bei papildyti valstybių narių veiksmus. Nepaisant to, kad ta kompetencija yra tik tai remianti, turiu pasakyti, kad e, tokios rūšies kompetencija yra ne tik kultūros rytyje, be ES švietimas, sportas tenka tam pačiai e, sričiai, sveikatos apsauga, civilinė apsauga, administracinis bendradarbiavimas, pramonė irgi yra remiančios kompetencijos klausimai ES. Teisingumo teismas visuomet pabrėžia, kad e, tas faktas, kad e, kompetencija yra tik remiančioji, nereiškia, kad visai jokios kompetencijos nėra. Kompetencija egzistuoja ir kai kompetencija egzistuoja, nors ir remiančio pobūdžio, taikomi bendrėjai principai. Pavyzdžiui, horizontalieji principai ES teisės rytyje arba valstybių narių uh, tarpusavio bendradarbiavimo principai. Vadinasi, valstybės narės turi netaikyti priemonių, kurios sukeltų grėsmę bendrų siekiamų ES politikos tikslų įgyvendinimui, jeigu ES savo kompetencijas vykdo. Tad nors ir nėra tiesioginės vienašalės galios suderinti E, statymus kitose srityse, pavyzdžiui, vidaus rinkoje. Sąjungos kompetencija iš tikrųjų egzistuoja ir ją galima pasinaudoti, ypatingai ją galima taikyti e, palaikant valstybių narių įgyvendamas priemonės. Dar iš pozityvios pusės vertinant, reikėtų paminėti, kad iš tikrųjų sistema labai palankiai žiūri į kultūros paveldo iniciatyvų finansavimą. Be kita ko ir viena iš sričių, kur šiaip jau sąjunga yra labai griežta, tai yra konkurencijos teisė. Pagal 107 ES veikimo sutarties straipsnį komisija gali sankcionuoti arba patvirtinti tam tikrą valstybės pagalbą kultūros paveldo objektų apsaugai netgi tais atvejais, kada gali kilti klausimas dėl ekonominės veiklos ar panašiai. E, nekalbant jau apie tokius objektus, kur ekonominė veikla nevykdoma, nes tada apskaitai valstybės pagalbos ribojimo taisyklės negalioja. Taigi valstybės pagalba kultūros paveldo apsaugai be kito ko patenka taip pat ir į tam tikrą bendrąją, bendrą išlygą pagal um, Europinį reglamentą. Tai tiek būtų apie ne, mm, tam tikras rytis, kur ES e, gali gyventi savo kompetencijas. Be abejo, tai nereiškia, kad e, e visur ta kompetencija galioja ir kai valstybės narės imasi gyventi tam tikras priemonės, kurios e, numatytos e, taip pat ir ES mastu, e, finansavimo požiūriu jos turi gana lankščias taisyklės ir manau, kad tai atsako jūsų klausimą. Dėkoju. Na, jeigu Mm, pone Mendola, manote, kad reikėtų pasiaiškinti ir dėl kitų klausimų, tai prašau, žodis jums. protection de son patrimoine qui est extrêmement ancien et je pense fait partie des pays européens qui ont un, un arsenal. Aš esu iš Prancūzijos parlamento, savo švietimo ir kultūros komitetui ir e, Prancūzija yra viena iš tų šalių, kur iš tikrųjų turi ypatingai pritaikytą teisinį arsenalą kultūros paveldo reikmėms. Mes turime du pagrindinius teisės aktus, tai yra pirmiausiai paveldo registras, kaip mūsų austrų kolega minėjo. Prancūzija architektai turi pateikti savo nuomonės įvairiams, įvairiams statybų bei rekonstrukcijos projektams, kurie susijęs su e, paveldo objektais. Kalbame ne vien tik tai apie katedrą ar kitus stambius paveldo objektus, bet taip pat ir e, E, tai susijęs su pastatais, kurie supa tokius istorinius pastatus, vien dėl to, kad būtų išsaugotas miestų centrų savitumas. Beje, dažnai tokia apsauga patiria spaudimą. Jūs minėjote, kad e, tiek politikai, tiek e, verslininkai dažnai bando spausti, bando siekti savo interesų, Iš tikrųjų, mes e, turime būti labai budrus, saugodam pirmiausiai tuos teisės aktus, kad jie nebūtų um, atskiesti kažkaip tai panaikinti ar panašiai. Kita vertus, be abejo, turime būti lankstus ir protingi juos taikydami. Dar, dar kalbant apie Prancūzijos paveldą. Turiu pasakyti, kad taip, mes turime daug e, kultūrinio paveldo, kuris yra neblogai um, apsaugotas, tačiau, pavyzdžiui, labai sunku kai kuriems atnaujintiems pastams rasti naujų funkcinių galimybių. Ir Taip pat e, turėčiau pabrėžti, kad e, daug svarbiau e, arba daug lengviau yra atkurti tam tikrą istorinį paveldą, tačiau trūksta dar pakankamai priemonių ir finansavimo palaikyti tam paveldui. Nes galima atnaujinti kažkokį istorinį pastatą, paveldo pastatą, bet po 20 metų jį vėl teks remontuoti. Taigi mes puikiai suvokiame šias problemas ir iš esmės e, bandome rasti išeičių. Pavyzdžiui, viena iš tokių priemonių yra operacija, vadinama operacija miesto centro akcija, e, kur iš tikrųjų mm, bandome suteikti bendruomėms, e, kurių ekonominė veikla slopsta, tam tikrų finansinių injekcijų, kurios leistų mm, pritraukti turistų. E, Ir taip pat e, stengiamės palaikyti, pavyzdžiui, amatus, kurie šiais laikais ir e, linkia išnykti. Taigi labai svarbu, kad ir materialusis ir nematerialusis paveldas iš tikrųjų galėtų e, atgaivinti vidutinio dydžio miestelius, kurie dažnai turi labai turtingą paveldą, tačiau tiesiog dabar jiems buvo leista smukti. Tuo pačiu mes atstatome ir jų ekonominį gyvybingumą. Rūp. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Okay. Um, so good afternoon, my name is uh, Kum. Labą dieną. Aš esu Liuveno universiteto atstovas Kun Van Vald. <laughs> Taip pat esu Austrijos narys Europos taryboje ir vienas iš komisijos, kuri dalina prizus už kultūros paveldą žiūri narių. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kas šiandien buvo pakartota keletą kartų. Matome tendenciją tokią kai žmonės ir bendruomenės e, įgauna daugiau reikšmės paveldo klausimų. Matome, kokias premijas duodame Austrijai ypač dažnai duodam premijas pastatams, labai gerai restauruotiems pastatams, bet vis labiau ir labiau matome, kaip yra svarbu užmėgsti ryšį su vietos bendruomenė ir žmonėmis. Tam tikrą prasme tai yra suderinta su tuo, ką mes šiandien svarstome. Mes turime uh, UNESCO prevencinės uh, konservacijos sistemą. Uh, jau anksčiau buvo sakoma, kad mes siekime sukurti kultūros paveldo sveikatos sistemą, o ne prevencinę sistemą. Mes apie tai turime galvoti ir tas e, sisteminis mąstymas yra reikalingas. Pavyzdžiui, kai Europos taryba rengia ataskaitą e, apie vieną konkretų projektą kartu su kitais partneriais, iškėlė integruoto požiūrio idėją. Kultūros paveldas neegzistuoja pats savo, jis turi prisidėti prie kitų išteklių tvarumo. Viena iš rimčiausių šiandienos problemų, kuri jau keletą kartų buvo paminėta, yra ta, kaip išmatuoti, kaip įvertinti e, faktus primant sprendimus. E, Europoje dažnai problema yra ta, kad matuojame viską tik finansinėmis ekonominėmis priemonėmis. Niekad negalvom apie socialinį poveikį, apie e, aplinkos sauginį poveikį, bet jeigu reikia kažką matuoti, visuomet galvom apie finansus. Taigi darosi labai sunku sąžiningai įvertinti, kaip paveiksla, pa, paveldas gali uh, atnešti daugiausia naudos iš turimų išteklių. Jau daug kas buvo pasakyta. Bet viena iš minčių, kuri man dabar atėjo į galvą, klausant paskutinių prašnešėjų, ar nereikėtų pagalvoti daugiau apie žmonės. Kalbam apie įgūdžius, apie kvalifikaciją, tai yra labai svarbu, bet Jeigu tėvai nebus įsitikinę, kad tai reikalinga, vaikai neįsi mokyklas, kurioje įgautų deramų įgūdžių. Jeigu tėvai e, norės, kad e, vaikas taptų daktaru, bet vaikas to nenorės, tada vaikas tik blogas daktaras taps. Tai yra labai svarbu suvokti. Tai yra labai svarbus elementas. Ir visuomenėje privalu kalbėti apie švietimą, apie informavimo gernimą. Žmonės turi didžiuotis tuo, ką daro. Jie turi prisidėti prie to, kas atrodo svarbu visuomenė. Ir ne tik apie pinigus čia kalbame, dažnai tik tai piniginė pusė yra prisimenama. Uh, Ta prasme, kai galvojame apie skirtingus finansinius mechanizmus, kurie egzistuoja Europoje, turbūt būtų gerai prisiminti, kad Europa ir Europos tapatybė, Europos išsaugojimas yra Europo žmonių sąmonėje. Jeigu mes Europą kūrėme per Erasmus programas, versdami žmonės keliauti iš vienos vietos į kitą, Turbūt būtų verta pagalvoti, kaip investuoti į e, bendrą turtą. Žmonės e, vis daugiau ir daugiau galvoja apie ir mato, kaip, pavyzdžiui, pastatai yra restauruomi. Ir jie galvoja, kad vietos bendruomenė tą daro. Jeigu mes galėtumėm kažkaip paremti uh, tą bendrą kultūros valdo supratimą būtų labai gerai. Natūra 2000 iš esmės tam yra skirta. Ja labai e, kitaip galime matyti, jeigu suvoksime, kad Natūra 2000 yra svarbi sveikatai. Kaip galime skatinti paukščių, gyvūnų migraciją, bet kodėlgi neskatiname žmonių, patyrusių, kvalifikuotų žmonių migracijos to požiūriu. Taip mes galėtumėm žymiai labiau prisidėti prie Europos tapatybės ir aš esu visiškai tikras, kad jeigu grįžtų prie savo kaip Europos paveldo apdovanojimo žiūri komisijos pirmininko pozicijos, galiu pasakyti, kad aš manau, kad e, toks pavyzdys gali kvėpti ir Europą galėjo pasinaudoti. Mulțumim. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti ponui profesoriui ir paraginčiau susipažinti su kultūros ir švietimo komiteto pranešimu. E, jis buvo paviešintas praeitais metais. Ten kalba eina apie integruotą požiūrį į pasaulinį kultūros paveldą. Būtent e, apie tai kalbame ir mes šiandieną Kai kalba eina apie kultūros paveldo apžvalgą, pirmia, apsaugą, pirmiausia, reikėtų galvoti apie žmonės, pagalvoti, kaip įtraukti bendruomenės. Ir dar suteiksiu žodį vienai poniai, kurią pražiūrėjau. Atsiprašau, prašau žodis jums. Barok, barok. Barok. Uh, dolazim Ladies iz first. parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve kolege koje su ovdje. Aš esu iš Serbijos parlamento, norėčiau pasveikinti visus kolegas. Labai atidžiai sekiau likščiolinės diskusijas. Įsiklausiau į klausimus, jie buvo labai aiškiai suformuluoti, visi jie lieti, kaip, kaip išsaugoti kultūros paveldą. Bet mes šios klausimus sprendžiame gan skirtingai. Visai nesenai Sirbijoje buvo patvirtintas įstatymas skirtas kultūros paveldo apsaugai nes dėl mūsų istorijos ypatumų, dėl karų, paveldas buvo sunaikintas, sugriautas. Ir kapinės kartais yra net ir už mūsų šalies sienų. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną fenomeną. Pietų Serbijoje ir iš dalies Kosove jau uh, keli dešimtmečiai naikinamas e, kultūros paveldas, e, naikinami e, rusų santykių bažnyčių, kapinės bažnyčias, na ir tikrai visiškai neprimtina, kai po praeities baisybių persiekimo E, dar neatsakyta į klausimą, kas naikina kultūros paveldą. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų kovoti su tapatybės naikinimu, nes tapatybės kultūros paveldo naikinimas yra tautos naikinimas. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę dar sėki pasisakyti. Aš taip pat esu su antrųjų Austrijos parlamentinių rūmų kultūros paveldo, e, kultūros komiteto pirmininkas, esu ir istorikas. Ir kaip istorikas e, atviromis akimis vaikštau po vieną, stebiu, kas iš tikrųjų vyksta. Ir man kylas klausimas, kas rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu. Tai yra asmenis klausimas. Na ir faktiškai Austrijoje viskas gan chaotiška. Mes turime vienintelę instituciją, federalinę paminklo apsaugos tarnybą, kuri turi rūpintis tūkstančių tūkstančiais objektų. Na ir aišku, našta per nelik didelė. Ji nesusidoroja su šiuo darbu. Todėl iš tikrųjų kultūros objektų uh, E, savininkai būtų namų, savininkai neretai patys turi rūpintis jų išsaugimu. Tačiau kartais savininkų tai visiškai nedomina ir tuomet kila klausimas, kas tuomet viską prižiūri. Ir čia norėčiau priminti teisininko išsakytas rekomendacijas. Pavyzdžiui, jis kalbėjo apie tai, kad komisija turėtų tai įgauti um, įgaliojimus, teikti paramą. Na ir aš manau, kad ir Austrijoje tai būtų aktualu, nes manau, kad iš tikrųjų tai didintų samoningumą, nes mūsų federalinė paminklo apsaugos tarnyba e, neturi pakankamai finansavimo, darbų mastai yra pernelik dideli, juolab, kad mūsų istorija ir kultūrinis paveldas yra labai turtingi. E, tiesiog visą tai priminiau, nes pasisakė e, kolegė iš Serbijos, įkalbėjo apie nacionalinę e, tapatybę, kurią istorija iš tikrųjų sunkiai e, skaudino. Na ir aš tiesiog bijau, kad keičiasi ir vienos tapatybė, kas tikrai neprimtina daugeliu vienos piliečių. Dėkoju, ponas Matalonga. Quería un... Dar norėčiau užduoti klausimėlį ponui Montes. Jūs kalbėjote apie viet, vykdymą, vystimąsi vietos lygių kaimo vietovėse. Na ir iš tikrųjų daug apsaugos priemonių, kultūros pabėgo išsaugimo priemonių, ar tai būtų na, skirtos būtent šiam tikslui. Na ir, pavyzdžiui, yra specifinis projektas skirtas maršrutų išsaugimu. Kaip tik ir yra šio projekto esmė - sukurti turistinius maršrutus po mažai žinomas e, turist kultūros pavildo vietas, tam, kad būtų užtikrinamas ir darbo vietos, būtų užtikrinama tokių e, kaimo vietovių plėtra, būtų išsaugomas tradicinės žinios, nes e, gal iš tikrųjų galima būtų apsilankyti ne vien tik kultūros paveldo vietoje, bet ir aplinkui. Har... Ranfues, pavyzdžiui, viena iš tokių vietų Ispanijų ir Dile Granka. Rankvilė Granka. Tai yra ne tas pats dalykas, bet sakykime, tai yra e, ta pati vietovė ir pavyzdžiui, pasitelkiant įvairus e, kultūros pavildo, materialaus, nematerialaus pavildo pramonę, galima sukurti sinergijos efektą ir galima sukurti visą aplinką. Štai tokia mintis, kad galėtume panaudoti kultūros pavildą tam, kad e, galėtume skatinti plėtrą konkrečioje vietoje. Na ir beveik UNESCO ataskaitoje skirtoje. Ja, E, busimai miestų plėstrai ir kultūros paveldo apsaugai miestuose apie tai ir kalba einama, nes e, per ateinančius keletą šimtmečių tikriausiai visi gyvensime miestuose. Tačiau tiesiog reikia nepamiršti, kad gamtinis, kultūrinis paveldas ir kaimo vietuose turi būti apsaugotas. Daug dabar valstybėse narėse apie tai kalbama, taip pat ir komisijoje, apie tai kalbama ir kitose institucijose, organuose ir siekima, kad šie klausimai būtų įtraukiami, pavyzdžiui, ir tokias rytis, kaip kad žemės ūkis, kai kalba eina apie ekonominę, ūkinę raidą, reikėtų atsižvelgti ir kitus aspektus, kaip kad, pavyzdžiui, ir kultūros pavildo apsaugą ir jo raidą. Na ir dar turiu klausimą ponui teisininkui. Aš anksčiau taip pat dirbau teisinko darbą, taigi atkreipsiu dėmesį ir štai ką. E, tai dera ir su tūkstančio vystimosi tikslais. E, Ir mes visi prisidedame prie jų įgyvenimų. Kai sakau visi, tikrai galvoju visus, tiek piliečiai, e, su kuriais tenka dirbti kasdien, taip pat ir vietos, regionų, nacionalinių lygių, ES lygių, net ir tarptautinių lygių, nes, pavyzdžiui, kaip UNESCO turime pareigą apsaugoti gamtinį ir kultūrinį paveldą. Todėl Turime tai aiškiai suvokti, nes mūsų indėlis į tūkstančio min... tikslų gyvenimą dera su kultūros pav... ir gamtinio paveldo apsauga. Ir iš viso 11 tikslų ir, pavyzdžiui, pagal ketvirtą punktą turime padvidinti pastangas tam, kad apsaugotume ir išsaugotume uh, pasaulio kultūros paveldą. Ir viskas svarbu. Uh, nuo mažiausių kultūros e, paveldo objektų iki didžiausių paminklų. Taigi, tai yra visų mūsų užduotis. Tavo, mano, tavo vaikų, visų. Turime tai suvokti nuo pat pradžių. Kam tai priklauso? Žmonėms. Ir turime dirbti su žmonėmis kasdien. Turime su jais bendrauti, kalbėti su žmonėmis. Turime išeiti iš parlamento ribų bendrauti su jaunimu, kuris gimęs tūkstančio pradžioje, tai yra YouTube, socialiniuose tinkluose gyvenantys žmonės, jaunimas. Kitaip nieko nepasieksime, nes e, kitaip neperdusime būsimai kartai atsakomybės už paveldą. Tik mes apie tai te kalbėsime tai noriu paminėti šiandieną, esu minėjęs tai ir anksčiau. Man šie metai yra labai svarbus mano širdžiai. Šių metų dėka kalnus nuvertėme. Ir tikrai tinkamas metas institucinių, politinių požiūrių tai padaryti. Jūs, nacionalinių parlamento, Europos parlamento nariai, viską turite savo rankose. Darykime visą tai. Kasdien, dirbdami savo darbą, kasdien, netgi be žinių, be kompetencijos, vis tiek daug pažengime. E, kultūros rytis labai susiskaldžiusi, fragmentuota, tačiau turime galimybę regioninių, nacionalinių, vietos, e, tarptautinių lygių, europinių lygių, visi, visais lygmenimis turime dėti pastangas. Ir aš manau, kad man tikrai pritarsite, nes, kaip žinia, dirbame iš širdies. Tiesiog norėjau visiems čia pasakyti. Taip, tai yra didelis iššūkis, tačiau manau, kad bendrai visi turime bendrą užduotį. Dėkoju. Mulțumesc foarte mult. Vorbiți... Dėkoju. Tikrai jūs pasisakėte kaip talentingas politikas, o ne kaip UNESCO biurokratas. Na taip, kitais metais vyksta rinkimai į Europos parlamentą. Faktiškai te galiu tik daug sėkmės palinkėti. No, sorry, sorry, lady, ah. uh, mister. Ah, please. Mister, sorry first. Thank you. Äh, Klaus-Peter Echter. Äh, Klaus-Peter Echter. Speakers, uh, council member. Europą Nostra tarybos narys buvo vienas e, iš prieš tai kalbėjusių, e, o aš esu iš Europą Nostra Vokietijos e, tarybos vicepirmininkas. Kalbama apie Europos kultūros paveldo plačią įtaką. Mano nuomonė, uh, E, ši tema buvo sėkminga daugeliu požiūrių, tai ypač leido pagerinti žmonių supratimą apie kultūros paveldą. Be to, e, labai pagrįstai buvo suteltas dėmesys į tvarumą. Tai e, reiškia, kad turi būti žymiai daugiau padaryta. Prisimenu. Ir ES ir New York'e vyko labai aukšto lygio politinis forumas. Ir buvo kalbama apie uh, subalansuotos plėtros tikslus. Uh, kultūros paveldas buvo vienuoliktasis tikslas. Bet galiausiai apie jį buvo nekalbėta, nes uh, politikai nenorėjo suprasti to klausimo reikšmės. Labai svarbu kalbėti apie kultūros paveldo ateitį. Ir jau buvo pasakyta, kad turi būti sukurtas veiksmų planas, e, testinumas turi būti užtikrintas, pagreitis išlaikytas. Labai svarbu būtų išgirsti šiek tiek daugiau apie veiksmų planą ateityje. Ačiū. Șinoi, domnule? Imediat. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš Kipro parlamento. Noriu pakalbėti apie tai, kas jau anksčiau buvo paminėta. Kas yra atsakingas už šią sritį, ne tik regionų lygmenių. Ir pagal taisyklės, bet uh, A, kalbant apie tų vietų panaudojimą, nes atrodo, kad dabar niekas neša atsakomybės už naudojimą tų paveldo objektų. Mano valstybė yra daug kultūros paveldo objektų, skaitant bažnyčias, vienolynus ir kitus panašius dalykus. Man atrodo, katalikų valdžia visai nesirūpina tais objektais. Todėl prasidėjo visiškas dekadansas. Greit kaip prie nebeliks tų monumentų. Arba dėl to, kad žmonės jų nesugebėjo suvaldyti, arba kad valdžia nesirūpino. Todėl aš noriu pasveikinti Europos komisiją, e, prieimus sprendimą dalyvauti Kipro archeologinių objektų atstatyme. Iš viso 25 tokie monumentai bus atstatyti. Politikai visapusiškai dalyvauja. Ir jie tai prisidės e, prie taikos atkūrimo regione. Resursai yra panaudojami stengiantis atkurti pasitikėjimą tarp dviejų Kipro pusių. Tai yra labai naudinga priemonė. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų atidžiai stebėti padėtį. Na, o kalbant apie ekonominę paramą ir valdymą, pasirūpinkime, kad kai tik imamasi kokių veiksmų, negali būti keliama grėsmės kultūros objektams, kultūros paveldo objektams programos įvairios neturi e, kenkti kultūros paveldui. Europos e, Sąjunga dalyvauja ne karinėmis priemonėmis, o politinėmis ir ekonominėmis, nes yra politinė ekonominė sąjunga. Tačiau kaip tokia Europos Sąjunga turi galimybę Kipre apsaugoti tuos monumentus ir archeologinius objektus. Man atrodo, kad jiems tokia atsakomybė tenka. Reikia investuoti į programas Kiprė, kad tie monumentai būtų apsaugoti. Kas yra dabar atsakingas? Grįžkim prie to. Regionuose, kuriems reikia nuolatinės plėtros ir nuolatinės priežiūros. UNESCO vaidmuo tai yra. Ir Europos parlamento. Balsuodamas Europos parlamentas gali prisidėti. Na ir baigdamas pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tuose regionuose laikas ne visuomet yra mūsų sąjungininkas. Egzistuoja realus poreikis kultūros paveldą suskaitmeninti, kad mes galėtume išsaugoti, užregistruoti įrašyti tuos e, meno kūrinius ir palikti juos kartoms ateityje, ateities kartoms. Visą ekspliką. Dėkoju. E, atsakomybės prisėmimas taip pat yra viena organizavimosi formų ir tai yra nacionalinė kompetencija. Prašau žodis Jums. Gracias, Dėkoju, ponė Pirmininkė, už galimybę pasisakyti dar sėki. Uh, Na, manau, kad e, visą tai, ką šiandien aptarėme, e, duos vaisių ateityje, Jeigu sugebėsime išspręsti dvi problemas, pirmiausia, tai švietimas ir samoningumo didinimas. Jeigu mums pavyks e, mokyti kitas kartas, kurios bus atsingingos už kultūros pavildo apsaugimą, tik tai duos vaisių, kitaip nieko nepasieksime. Na ir paprastai tėvams norėtųsi, kad sūnus taptų ne restauratoriais, o gydytojais. Taip pat reikėtų pagalvoti, e, kokias yra socialinis spaudimas. Jeigu jo nepašalinsime, neužtikrinsime kultūros paveldo apsaugos. Na ir jeigu mums pavyks įtraukti kultūrą į politinį diskursą, tik taip apsaugosime paveldą, nes. Nes iš tikrųjų ne vienas politikas šiandien pasisakantis parlamente nekalba apie kultūrą, taigi mums tenka atsakomybė, kurią turime prisimti turime pasirūpinti, kad visose mūsų nacionalinėse ir europinėse darbotvarkėse kultūrai būtų skiriama tinkama vieta. Prašau, dar vienai žodį, poniai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti visų pirma už tai, kad suorganizavote šį renginį ir pasikvietė tokius suinteresuotus asmenys kaip aš. Ir e, dėkoju už galimybę padiskutuosi su nacionaliniais nariais. Nepaprastai svarbu su jais kalbėtis ir aptarti šią padėtį. Uh, E, kadangi kultūra yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Jūs teisūs, e, Europos istorinius objektus valdo daugiausia privatus fondai ir mes turėtume paraginti visus nacionalinius narius peržiūrėti, kam istoriniai objektai priklauso jų valstybėse. Kila klausimas dėl to, kas yra už ką atsakingas. Tai yra labai įdomu, nes beveik 40 procentų visų kultūros objektų yra privačiose rankose. Taigi e, žmonės valdantis e, tokius objektus yra privatus asmenys. Mes turim suprasti, kad uh, E, jiems reikia paramos, ypač kai kalbam apie konservavimą, restauravimą. Tai yra e, tų žmonių kasdienis rūpesis, jie turi išlaikyti tai, ką turi. Ir paprastai, jūs žinote, kad tai yra sunkioji žaidimo dalis, jiems trūksta pinigų. Man atrodo, kad yra priemonių, kurios gali leisti mums visiems pasiekti pažangos, išlaikant tos istorinius objektus. Pavyzdžiui, fiskalumas būtų vienas iš sprendimo būdų ir kultūra yra nacionalinė kompetencija. Mes vis laik klausim, ką ES gali padaryti, bet nacionalinių lygmenių yra daugybė priemonių, kurios gali būti labai naudingos e, privatiems asmenims išlaikyti tai, ką jie turi kasdien. E, Aš galiu pasakyti, kad pasaulyje yra labai daug entuziastų, kurie nori išlaikyti tos objektus, mes kalbame apie integruotą valdymą, tai yra labai įdomu. Man atrodo, kad istorinių objektų savininkai, sa, e, savininkai paprastai galvoja apie bendrą landšaftą. Jūs žinote, kad didžioji dalis mūsų narių yra kaimo teritorijose ir ponas iš Ispanijos. Jūs, aš labai gerai girdėjau, ką jūs sakėte, kaimo teritorijos yra labai svarbios. O kas dabar liko kaimo teritorijose? Tik tai paveldas ir liko. Uh, ir jų aplinka Natura 2000 objektai. Taigi mes turim remti uh, tų objektų valdytojus, ką mes galim padaryti. Mes turim pritaikyti pačias paprasčiausias priemonės. Kartais viskas susiveda į komunikavimą, į paramą. Ir tai yra gana paprasta. Taigi, e, visos, visi nacionaliniai nariai turi pagalvoti apie tokius dalykus. Dar vienas dalykas. Aš norėjau tik vieną momentą išskirti. Labai daug kalbama apie legalumą. Aš irgi esu teisininkė Iš tiesų, paveldas nėra ES kompetencija, bet yra labai daug direktyvų, kurios įtakoja kultūros paveldą. Ir čia aš galvoju visų pirma, pažiūrėjau, apie energijos efektyvumą. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes turime labai daug direktyvų, kurias turi gyvendinti valstybės, ir e, jos nustato tam tikrus reikalavimus pastatų savininkams. O jūsgi žinote, kad pastatų savininkai dažnai būna ir paveldo pastatų savininkai. Todėl turėtume galvoti apie direktyvas priimas ES lygmenių, nes jos turi įtakos e, kultūros paveldui. Kaip jūs matote, tai yra gana. E, dviprasmis dalykas, visą laiką sunku yra rasti pusiausvyrą, bet man atrodo, kad jeigu mes ir toliau vaisim tą kryptim, tą linkme, mes šitą galėsim padaryti. Ir paskutinis dalykas. Ačiū Europos komisijai už tai, kad ji dabar galvoja apie privatų valdytoją. Kaip tik dabar mes atliekame tyrimą, studiją ir mes žiūrėsime į naujus verslo modelius, kaip galima investuoti į kultūros paveldą, kaip e, geriau panaudoti kultūros paveldą. Aš girdėjau tą žodį. Labai svarbu suprasti, kad už priemonių glūdi žmonės. Ačiū. Uh, Thank you very much, Delfina. Labai ačiū, Delfin. Mano pasisakymas bus trumpesnis šį sėkį, nes ji pasakė beveik viską, ką aš norėjau pasakyti. Aš esu Romanovski iš Europos konservavimo restauruotojų organizacijų federacijos e, vadovė. 24, 22 Europos valstybės mūsų organizacija dalyvauja. Dėkoju kolegai, kuris išveda analogiją su gydytoju, nes kartais būna labai sunku apibūdinti mūsų profesiją. Ta profesija yra praktiškai labai diskretiška, sakyčiau, konservatorius, restauratorius. Ir aš norėčiau tik tai nedidelę metaforą pasakyti, kaip paaiškinti, apie ką mes čia šnekame. Mes nešnekame apie konservavimą, restauravimą, e, meną, amatus ir mes galėtumėm paimti meninį materialų produktą Ir mes turim suprasti, kad tas kultūrinis objektas turi sielą. Ir mes dabar kalbam apie, apie gavimą ir tiesioginę intervenciją. Yra tiek daug e, kryžminių disciplininių metodų. Pavyzdžiui, kaip prieiti prie kultūros objektų. Reikia, kad visuomenė suprastų, kokia yra vertybė, kai mes tokius darbus atliekame. Mums reikia kliūčių, e, kol mes dirbame, e, tų kliūčių didėja ir dabar sprendimo dar nėra. Taigi viskas susiveda į mokslinius tyrimus. Kasdienis darbas mūsų yra mokslinis tyrimas, aš galiu pasakyti. Taigi prašyčiau, dabar aš turiu galimybę uh, turėdama e, mm, aplink save nacionalius atstovus, pakartoti, kad ši profesija, konservatorius, restauratorius profesija atneša labai daug pridėtinės vertės. Tas darbas yra e, būtinas tvarumui užtikrinti, kad mes galėtumėm kultūrinius pastatus pakartotinai naudoti ir išlaikyti jų pridėtinę vertę. Mes ieškome tvirtų partnerių, kalbame apie kultūros ir gamtos paveldą. Kažkas jau prieš tai kalbėjo, kad Europos komisija, jų prašom, jūs turite priemonės veikti, tai veikit. Labai daug žmonių jūs galite sutelkti, o jūs, nacionalinių valstybių atstovai, irgi turite tokių priemonių, jūs esate suinteresuotos pusės. Tie ekspertai yra dideli entuziastai, konservatoriai, restauruotojai apsineša labai daug, neša labai daug atsakomybės apsaugant materialų turtą, monumentus. Taigi, kalbame apie ryšį iš apačios į viršų nuo kultūros paveldo link žmonių. Visuomenėje mes turime propaguoti savo idėjas. Net ir šiandien žmonės kalba apie E, bendruomenės kalba apie žmonių sukurtas katastrofas. Ir tai rodo, kad yra neteisingai suprantama konservatoriaus ir restauratoriaus e, misija. E, E, nėra teisinės bazės mūsų darbui. Labai dažnai mes esame neteisingai suprantami, labai dažnai e, neturime partnerių diskusijose nacionalinių lygmenių. Todėl prašyčiau į tai atsižvelgti. E, mes sukūrėme labai daug pridėtinės vertėjas, galvokite apie teisinius forumus, kuriuose būtų galima bendradarbiauti ir traktuokite mus kaip partnerius. Ačiū. Mulțumesc. Asta înseamnă succint, nu? Dėkoju. Na, žvelgiu į salę, ar būtų daugiau norinčių pasisakyti. Aš noriu. Aš noriu pasikalbėti labai ačiū. Dalyvauju šioje diskusijoje kaip Europos tarybos generalinio sekretariato atstovė ir aš noriu iš širdies padėkoti už tai, kad leidote mums dalyvauti šioje turtingoje, konstruktyvioje diskusijoje. Jūs žinote, kad Europos taryba yra organizacija, kurios būstinė Strasbūrė, 47 valstybės narės. Joje e, daugiausia kalbama apie žmogaus e, teisės, demokratiją ir teisės viršenybę. Ši organizacija jau daug metų sprendžia uh, E, gamtos ir kultūrinio paveldo klausimus. Ir pasaruoju metu mes labai daug kalbame apie peizažą. Stengiamės e, sukurti tarptautinės sutartys, kurios e, turės būti pasirašytos ir ratifikuotos. Ir prie jų turės būti prisijungta. Aš kalbu apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga sukuria tam tikrą juridinį pagrindą, kuris per daug metų tapo labai turtingas ir tas jūrinis pagrindas būtų labai naudingas, kad visos valstybės narės, kurios dar nepasirašė mūsų numatomų e, sukurti tekstų, juos ratifikuotų, juos pasirašytų. Galbūt ES galėtų išnagrinėti galimybę kaip e, vienas bendras subjektas prisijungti prie mūsų teksto. ES jau yra prisijungusi prie Berno konvencijos, kuris kalba apie e, gamt gamtos, gyvybės gamtoje išsaugojimą Europoje ir būtų labai svarbu. Ir labai svarbu pažymėti, kad ES priemė gėlių ir e, natūralių buveinių direktyvą, nes ne Europos parlamentas e, rengė direktyvą pagrįstą poveikio vertinimu, e, kuriame yra kalbama apie Europos tarybos konvenciją, Berno konvenciją ir e, Grenados konvenciją, kurioje yra kalbama apie archeologinį paveldą. ir Valetos konferencija dėl e, architektūrinio paveldo. Ir dar yra viena konvencija dėl visuomenės paveldo. Ir aš norėčiau savo pasisakymą baigti, e, primindama, kad Europos taryba organizuoja su Europos komisija Europos paveldo dieną organizavo, atsiprašau, ji yra labai sėkminga, e, per tą dieną yra e, visi kultūros paveldo pastatai atveria duris ir žmonės gali susipažinti su nematerialiuoju turtu. E, tai yra visos Europos procesas, mes jį skatinam ir dar trupas pasiveimas dėl Europos peizažo konvencijos. Jau ją ratifikavo 39 valstybės narės ir ji labai didelio susidomėjimo sulaukė ir čia mes kalbame apie išskirtinį ir įprastinį, kasdienį peizažą. Tiek miestuose, tiek kaimuose. Neseniai ministrų komitetas patvirtino rekomendaciją dėl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 Aš, Lenkijos atstovas, noriu pasakyti, kad tokiuose renginiuose dalyvauju dažnai, kuriuose yra kalba apie kultūrą, kultūros įtaką Europoje. Jau e, seniau, gerokai anksčiau, Lenkija buvo priemusi sprendimą. Ir e, džiaugiuosi, kad šias dvi dienas mes galim sutikti, tikiuosi, kad padarysime naudingų išvadų sukursim bendradarbiavimo tinklų ir galėsim apie konkrečius dalykus kalbėtis. Kaip mes galim viens kitam padėti, kokią patirtimį galim pasikeisti. Tokio pobūdžio renginiai e, turi vykti dažniau ir visur. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie švietimą e, ar ugdymą kultūros rytyje, be abejo, Apie tai turi pasiekti žemiausią visuomenės lygmenį - bendruomenės, smulkės bendruomenės, žmonės, kuriems tai rūpi. Pavyzdžiui, bibliotekos direktoriai turi apie tai išgirsti. E, nes per juos kultūra pasieks vaikus. Mes kalbame apie vietas, kurios yra arčiausios piliečiams, artimiausios piliečiams. Taigi Lenkija, prisijungusi prie Europos Sąjungos, įgavo labai daug naujų galimybių pagerinti pastatų saugojimą, konservavimą. Mes turim labai aiškiai kalbėti, kam tas priemonės atneša naudos ir kaip. Pavyzdžiui, mes turime dabar galimybių, priemonių atnaujinti įvairias institucijas. Ta pagalba mums e, reguliariai yra teikiama ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra padėtis kitose valstybėse. Pavyzdžiui, kokia yra padėtis e, konservatorių gretose. Tai yra graži profesija. Pavyzdžiui, jeigu Lenkai gali padėti Ukrainai, o Ukraina nėra ES narė, tai konkrečiai galiu pasakyti, mes galėjome atgaivinti vieną iš pasaulio kultūros šedevrų. XVII amžiuje e, buvo pastatyta pilis, e, kuri dabar padedant Lenkijai Ukrainoje buvo renovuota, restauruota. Mes galėjome padėti e, organizuoti restauravimo darbus. Tuo pat metu patys labai daug išmokame Ukrainoje. Tai yra labai konkreti patirtis. Tokie kontaktai atneš geriausių rezultatų tik tada, jeigu mes galėsim palaikyti ryšius ir sukauptą patirtimį keistis. Mai vrea cineva să intervină? Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Prašau, jums paskutiniam susiekį žodžių. Na taip, faktiškai esu recidivistas, bet e, pono Riolio Brexa e, į Europos tarybos atstovės pasisakymas mane įkvėpė dar vienam pasisakymui. Na ir iš tikrųjų, pono Riolui norėčiau pritarti. Iš tiesų, sutinku, kad tikrai svarbu apsaugoti tam tikras vietovės, tačiau turime suvokti, kad uh, E, apsaugomas, išsaugomas konkretus e, kultūros objektas, ar tai būtų rūmai, ar pilis. Mes išsaugome konkretų objektą. Na ir sugrįšiu prie palyginimo su medicina. Reikia dienostikos. Vienas dalykas apsaugoti objektą, kitas dalykas kraštovaizdžio apsauga. Tai daug sudėtingiau, nes aišku, mm, ar tai būtų materialus ar nekultūrinis paveldas, be paminklų manentų reikia apsaugoti ir kitus elementus. Ir manau, kad svarbu apsaugoti visą paveldą, tačiau mm, pavaldo apsauga, tai yra žmonių teisė. Ir neapsaugosime e, pavaldo, jeigu negerbsime papročių, tradicijų, kurios yra svarbus monumentų pavaldo apsaugai kartu žmogiškos veiklos ir jos pasiekmės kraštovaizdžio apsaugai. Tai iš tikrųjų, ponas iš Graikijos. Paskutinis žodis jums, prašau. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Ir aš dabar norėčiau sugrįžti prie, prie gam, peizažo apsaugos ir Natūros 2000 objektų. Mes kalbam apie energetinių pokyčių keliamus iššūkius. Aš esu iš Šarant Maritim regiono. E, mūsų regionas įeina į Natūra 2000 ir kiekvieną savaitę mes gaunam naują e, vėjo jėgainių ar saulės kolektorių parko kūrimo projektą. Ir visuomenė labai prieštarauja tam, nes norim apginti savo peizažą. Ir kartais žmonėm yra sunku suprasti, kad viena vertus mes norim išsaugoti gamtos objektą, kad išlaikytumėm gyvūnijos įvairovę, bet kita vertus mes leidžiam uh, E, plėtoti projektus, kurie e, kaip ir būtų naudingi, bet jie kenkia gamtai. Aš manau, kad šiandien apie tai e, turėtų būti daugiau galvojama ES lygmenių. Turi būti sukurtas labai aiškus teisinis pagrindas, nes energetiniai projektai dažnai laimi prieš aplinkosauginius projektus ir valstybės narės. E, Cartais, e, norėdamas paklusti, ES daro beleką. Mulțumesc, din păcate, astfel de exemple. Dėkoju. Na, dėja, tokių pavyzdžių yra daugybėje ir pas mus Rumunijoje, panaudojant europinės lėšas, buvo restauruota 14-15 amžiaus pilis, o už dešimties e, metrų buvo faktiškai kita europinė investicija. Buvo pastatytas kažkas milžiniškas tualetas. ir faktiškai net ir e, savartynas šalia. Taigi viskas iš europinių lėšų finansuota. Deja, trūksta vientisumo, panaudojant ir europinį finansavimą. Norėčiau dabar daryti išvadas. Mačiau, kad mano padėjėja viską pasižymėjo. Taigi manau, kad šiandien vėliau vakare parengsime išvadas rydienai. Turiu pripažinti. Man būtų norėjusi konkrečių apčiapimų rezultatų po šios dienos diskusijų. Šie metai yra kultūros paveldo apsaugos metai, taigi būtų norėjusi galbūt daugiau sužinoti, kaipgi buvo vykdomi Europos kultūros apsaugos metai pas jūs, ko pasiekėte, ką darėte, su kokiais iššūkiais susidūrėte. Tiesa, dėkoju teisės ekspertui už išsakytą nuomonę. Tikrai naudinga jūsų išklausyti tam, kad suvokti principą, pagal kurį kultūra yra nacionalinės kompetencijos rytis, tačiau komisija vis dėlto savo ruoštų gali teikti rekomendacijas, paremti, tačiau nebūtinai turi dalyvauti projekte. Taigi mane tikrai būtų dominę sužinoti, kokiu mastu buvo pasinaudota Europos kultūros paveldo apsaugos metais jūsų šalyje, ieškant atsakymų jūsų klausimus. Mes lankėmės įvairiose valstybėse narėse, įvairiose vietose ir kai kur buvo rasta tikrai puikių sprendimų. Buvo faktiškai vykdomos reformos Europos kultūros paveldo metų dėka. Taip, jūsų indėlis į diskusiją iš tiesų vertingas. Jūs kalbėte apie aktualias problemas, tikrai jas reikia atsižvelgti, jūs teisus. Taip, aš jau gan senas žmogus, ilgai dirbau šioje srityje, savo profesijoje Rumunijoje dirbau kultūros sektoriuje ir žinau, kad kultūra turi daug veidų išgyvenau skirtingus politinius laikus ir į kultūrą galiu pažvelg, pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Susipažinau ir su kul, komunistinė kultūros versija, o e, dabar po e, reformų, po pokyčių susipažinau ir su kultūros kapitalistiniu veidu. Taigi esu faktiškai šios ryties profesionalas ir kaip po tokiam man susidaro įspūdis. E, kultūra tai kaip dėlė politikų rankose. Faktiškai kultūra jie puošiasi tam, kad e, gerai pasirodytų. Tačiau, kai kalba eina apie biudžetą, pinigus, lėšas, tuomet kultūrai tai lieka tik tais trupiniai. Ir iš to nieko gero nesigauna. Taip, e, skirtingos politinės sistemos valstybės narėse Tačiau, nežiūrint kokia bebūtų sistema, nesuvokiama kultūros svarba. Jeigu jūs esate nacionalinio parlamento nariai, jeigu jūs taptumėte šios temos ambasadoriais, šaukliais, tai galėtumėte daryti spaudimą, kas labai pasitarnautų Europos kultūros pavaldo apsaugai. Kultūrai gauna vis daugiau svarbos vis didesnis poreikis integruoti kultūrą į mūsų kasdienį gyvenimą. Kultūra leidžia apjungti skirtingas temas, netgi ir skirtingus komisijos generalinius direktoratus. Kaip matome, komisija yra nemažai generalinių direktoratų, kurie atsakingi už kultūrą, juos jie tamprus ryšiai yra tamprios sąsajos tarp kultūros ir skirtingų sričių, jie daug ką leidžia apjungti, prašau tai atsižvelgti, tai būtų modernus požiūris į kultūrą. Kiekvienas iki, kai kalbame apie kultūrą, tapkite mūsų geros valios, gerų ketinimų ambasadoriais valstybėse narėse rumuniškai, mm, pagal rumunišką patarlę, rudenį skaičiuojami viščiukai. Tai reiškia, įvertiname, ko pasiekime. Taigi iš tikrųjų svarbu išgirsti jūsų balsą. Kai bus kalbama apie jūsų valstybėse kultūrai skiriamą biudžetą, kartais e, daug daugiau skiriama lėšų pramoniai, žemės ūkiai nei kultūrai. Tačiau pagal modernų mūsų siūlomą požiūrį kultūrą. Reikėtų viską apjungti. Ir kaip tik rytoj apie tai ir kalbėsime. Dėkoju ypač už tai, kad man su jūsų pagalba neteko panaudoti šio modernios diktatūros įrankį, plaktuką, pirmininko plaktuką. Tiesa, dar turime keletą minučių, kurios mums liko. Dabar galėsime nusifotografuoti. Taigi, Dar lieka 50 minučių, galėsime vieni kitiems paspausti rankas, ne vien tik simboliškai, bet ir konkrečiai diskusijos ir posėdis baigti.